Uh, good afternoon, everyone. Sveiki visi. Uh, aš pirmininkausiu posėdžiui ir parašau visų susėsti. Rytoj taip pat pirmininkausiu, pakeisiu ponę Beres, nes ji šiandieną ir rytoj bus užsieimusi kitais reikalais. Uh, pirmiausia, prašyčiau patvirtinti darbo tvarkę. ir protokolus, jokių problemų. E, spalio 21 dieną vyko socialinių reikalų e, ministrų taryba, ji patvirtino užimtumo gairias, kuriuose atsižvelgta į parlamento pasiūlymus. Taip pat norėčiau pasveikinti ekspertus, bet pirmininkė atsiprašo, kad jie dar netvyko, tai neteks kol kas pasveikinti jų. Uh, Aš pasveikinsiu juos vėliau, kai jie pasirodys. E, šis posėdis transliuojamas per internetą. Ir dar norėčiau pasakyti, kad man nepaprastai malonu, kad galime šiandien pasikeisti E, nuomonėmis kartu su pirmininku ES e, užimtumo komiteto. Kalbėsime apie užimtumo politiką. Turime diskusijai maždaug valandą, o klausime, kaip įprasta, jūsų pasisakymo pabaigoje. Sveiki, kalbėsiu prancūziškai. Aš norėčiau padaryti savo pasisakymą į dvi dalis, nes kalbėsiu apie du skirtingus dalykus. Pirmiausia, pradėsiu kalbėti apie e, strategiją Europa 2000, o paskui pakalbėsiu apie darbo rinkos padėtį ir kovos su krize priemonės darbo rinkoje. Taigi, pirmiausia, dėl Europos 2020 strategijos ir valdysenos. Praeitą savaitę vyko darbo ir socialinių reikalų ministrų taryba. Mes parengėme šiai tarybai e, išvadų projektą, jos buvo patvirtintos. E, tęsėme darbą, kuriuo ėmėsi taryba dar Liepos mėnesį. mintis. E, tarybos, taryba mums, mūsų paprašė Liepos mėnesį pradėti šį darbą ir mintis buvo parengti procedūras, kurios būtų aktualios. Taip pat e, socialinių reikalų ir darbo ministrai norėjo, kad jų balsas e, būtų garsesnės e, Europos tarybos lygmenių, kalbant apie socialinę ir užimtumo politiką. Mes e, pateikėme savo atsaką, sureagavome į prašymą ir išplėtojame mintį dėl europietiškojo semestro. Šią mintį pasiūlė komisija. Mes e, turėsime pirmąjį semestrą, jau sausio mėnesį bus pateikta ataskaita, kaip mums sekėsi po šio pirmojo semestro ir komisija pateiks. E, kokie mūsų laukia iššūkiai ekonomikos politikos srityje. Paskui vyks e, vadovų taryba pavasarį, kalbėsime apie nacionalinės reformų programas, po to bus patvirtintos rekomendacijos šalims Liepos mėnesį. Taigi turime daug jau darbų numatytų. E, pirmas mūsų įnašas Europos seminare bus um, pasižiūrėti į komisijos um, paskelbtą ataskaitą kitų metų sausį. Mes išplėtosime ekonominės politikos prioritetus profesinio mokymo srityje, kovos su skurdu srityje. Visus šios klausimus nagrinėsime atsižvelgdami į užimtumo gairias. Kitas dalykas, kur dirbs EPSCO po to, kai valstybės narės paskelbs nacionalinės reformų programas, o tai turėtų vykti lapkritį, mes imsimės darbų. Išnagrinėsime šias programas ir pasiūlysime rekomendacijas valstybėms narėms pagal vadovų tarybos rekomendacijas ir uh, E, žiūrėdami tai, ką valstybės narės pačios yra numačiusios nacionalinėse reformų programuose. Paskui rekomendacijas patvirtins Liepos mėnesį vadovų taryba. Ir dar mes trečią kartą įsitrauksime į veiklą, tai nesusijęs su Europos semestru, kurį apibrėžė komisija, tai bus netoks formalus veiksmas e, metų kitų atsiprašau, metų pabaigoje Europos semestras, kaip apibriešta, pradės veikti. Mes e, ieškosime galimybių, kaip įvertinti veiklą ir pasižiūrėsime, kas vyksta skirtingose valstybėse narėse tiek ekonomikos srityje, tiek struktūrinė srityje ir darbo rinkoje. Žiūrėsime, kaip yra vykdomos struktūrinės reformos. Taigi mintis yra tokia. Antrąjį semestrą turėsime panaudoti tam, kad galėtume įvertinti, atlikti diagnozę, pažiūrėti, kas vyksta valstybėse narėse ir pagalvoti, ką būtų galima geriau padaryti negu per pastarosius metus įgyventinant Lisabonos strategiją. Ateityje E, mes, mūsų komitetas, komisija informuos e, socialinių reikalų ir darbo ministrų tarybą apie tai, kas padaryta įgyvendinant įvairiose šalise reformą. Taigi mes turime šiais metais e, iš ankstinės nacionalinių reformų programas. Valstybės narės pateiks jų pirminius variantus lapkritį. E, pasižiūrėsime, kas juose yra surašyta, o paskui keisimės nuomonėmis dėl prioritetų, kurios bus pasirinkusios valstybės narės. Tačiau strategija šiais metais bus kitokia, veiksmai kitokie negu kad kitais metais, nes jau veiks visa sistema. Bet e, mes perėsime du oficialius e, etapus Pirmas e, etapas susijęs su pavasario taryba, antras su rekomendacijomis valstybėms narėms. E, tai bus padaryta Liepos mėnesį ir paskui e, seks trečiasis etapas. Mes E, vertinsime, ką valstybės narės bus atlikusios iki metų pabaigos. Ir po to prasidės dar vienas ciklas, e, prasidės naujas vėl Europos semestras. Taigi taip mes siūlome dėl valdysenos. Ir e, teisingų, atsiprašau, socialinių reikalų ir darbo ministrai sutiko su mūsų pasiūlymu tokiu praeitą savaitę. Kitas klausimas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su ekonominė situacija ir darbo rinkomis. E, norint e, spręsti krizės padarinius, mes kartu su komisija rengėme dokumentą, kuris bus pateiktas mūsų ir mes atitinkama dokumente kalbame apie tai, kas įvyko nuo krizės pradžios, kaip kokios buvo anim, ne, nedarbo tendencijos, e, kaip e, tai paveikė žmonės, kurie turėjo terminuotas darbo sutartis, jaunimą. Jūs tikriausiai žinote apie visus elementus, žinote daug maškas, kaip vyko Mes norime dabar įvertinti situaciją ir galime pasakyti, kad darbo rinkose padėtis daugmaž stabilizavosi. Padėtis e, bendrai ES nustojo blogėti, užimtumas stabilizavosi, kai kur netgi didėja įsidarbinimo galimybių. Kol kas kontekstas nėra labai aiškus ir mes turėtume suvokti, kad padėtis ne vienoda labai valstybėse narėse. Tai skiriasi nuo ramybės laikotarpių, kur matome daugiau ar mažiau panašias tendencijas, o dabar e, situacija yra labai įvairi. Komisija rengia ataskaitas apie darbo rinkos padėtį. Man atrodo, praeitą savaitę buvo paskelbta ataskaita apie spalio mėnesio padėtį. Ir jeigu pasižiūrėsite į grafikus, tai pamatysite, kad įvairiais lygmenimis e, išiškės skirtingos tendencijos. Ir jeigu pasižiūrėsime iš arčiau į kiekvieną iš valstybių narių, tai pamatysime didžiulės e, variacijas e, konteksto aplinkybių. Bet tai reiškia, kad negalime rasti bendro vienodo sprendimo visiems. Dar noriu paminėti, kad nėra aiškios kol kas sąsajos tarp augimo ir užimtumo, į kurią šalį pasižiūrėtume. Gal yra tik tai pora išimčių. Aš esu ekonomistas ir galiu pasakyti, kad mes kol kas nesuprantame nieko. Tikiuosi, kad vietos lygmenių galima pateikti tam tikrų paaiškinimų apie nedarbą Vokietijoje, pokyčius valstybės tarnyboje kai kur, bet nėra bendra padėtis aiški ir labai sudėtinga yra paaiškinti, duoti vienodą paaiškinimą viskam. Yra priemonių, kurios pasiteisino krizės laikotarpiu. Daugelis valstybių narių taikė dalinio nedarbo, dalinio, dalinio užimtumo priemonės. E, kai kur tai davė neblogų rezultatų, nors kai, kurios, kai kuriais atvejais tai kainavo gana nemažai, bet vėlgi padėtis skirtingose valstybėse narėse yra nevienoda. vienoda. Kai kurios šalys vykdė politiką, kuri buvo skirta išsaugoti darbo vietoms, bet ir buvo norima suteikti darbą žmonėms, kurie anksčiau jo neturėjo. Taigi buvo kreipiamas dėmesys į kai kurias e, specifinės žmonių grupės - jaunimo e, grupės ar žmonių, kurie, kuriems buvo pasiūlytas apmokymas, kad jie galėtų įsilieti darbo rinką. Trečias politikos priemonių tipas buvo susijęta su mokymu. Mokymo veikla, veiklos mastai siaurėjo, dėl to žmonės neteko darbo, nes labai sunku yra apmokyti žmonės, kurie dirba, bet darbo netekusių žmonės apmokyti nebuvo taip brangu ir dėl to jie vėlgi galėjo ieškoti darbo. E, tokį derinį buvo gana sudėtinga įgyvendinti, tačiau daug žmonių neturėję darbo buvo apmokyti, buvo taip pat pritaikytos papildomos priemonės. Ketvirtas priemonių tipas - darbo sąnaudų mažinimas, naujų darbo vietų kūrimas Beveik visur šie metodai buvo naudojami ir iki šiol yra naudojami tam, kad būtų galima išbristi iš krizės. Kadangi dabar bandama išbristi iš krizės, kaip sakiau, darbo rinka šiek tiek stabilizavosi, daugiau ar mažiau stabilizavosi, bet atsiranda ir biudžeto suvaržymo. Dėl to reikia nustatyti prioritetus metus, galvojant, kokią užimtumo politiką reikia išlaikyti. Apie tai kalbėjo Belgija kaip pirmininkaujantį valstybę per specialius, e, per pietus, kurie buvo surinkti per užimtumo ir socialinių reikalų ministrų tarybą e, klausimai buvo pateikti ministrams, kokie išlaikyti prioritetai jūsų biudžete, ar jie nepakenkė kitiems prioritetams šiame atsigavimo etape. aš norėčiau trumpai e, susumuoti tai, ką pasakė ministrai. Maždaug du trešdaliai iš jų paminėjo jaunų žmonių problemas jaunimo užimtumas, tai yra nedarbas, labai išaugo. Ir reikia taikyti programas, e, kurios užtikrintų didesnės jaunimo įsidarbinimo galimybės ir valstybės narės išlaikė šias programas. Taip pat buvo skiriama dėmesio nemažai mokymui. Antra priemonių kategorija e, - įnašai naujiems, naujoms darbo e, vietos, naujoms darbo vietoms kurti. E, darbo, užimtumas darbo vietos gali būti susijęs su pajamų perskirstimų ir nuo to gali nukentėti biudžetas tam tikrais atvejais. Taigi tokias priemonės gana sudėtinga dėkti. Toliau reformos buvo dėgiamos. Buvo keičiama bedarbystės pašalpų sistema kai kuriuose valstybėse narėse. Per pastaruosius dviejus metus krizė įsisubavo ir e, daugelis šalių sumenki, suspalengvino tinkamumo kriterijus, kad žmonės galėtų e, rasti kitų pajamų šaltinių. Buvo padidintas ir pratestas laikotarpis, e, per kurį žmonės gali gauti bedarbio pašalpą. Per atsigavimo laikotarpį buvo atsisakyta tam tikrų ypatingų neįlinių priemonių, bet naujos taisyklės taip pat buvo įdėktos į pašalpų sistemą, kad būtų galima veikti veiksmingiau. Taigi dar pakartosiu, kad trys prioritetai buvo išlaikyti e, jaunimas, e, darbo išlaidų, sąnaudų mažinimas ir pašalpų sistemų reformą. Trys e, dalykai dar išiškėjo per diskusijas. Daugelis žmonių kalbėjo apie bendrą finansavimą. Gyventam tam tikras priemonės e, valdžia ieško partnerių, ar tai būtų vietos valdžia, ar kiti partneriai išiškėjo, kad laikomas įminties, jog reikia dalytis našta išlaidomis. Ministrai taip pat paminėjo tokį faktą, kad E, daug kur lėšos buvo visiškai atiduotos į savivaldybių rankas, kurios tapo atsakingos už lėšų paskirstimą. Tai nereiškia, kad valstybė visiškai atsitraukė nuo biudžeto valdymo. Aš nežinau visų detalių, tačiau įgyventinant socialinę ir užimtumo politiką. E, išaiškėjo, kad vietos lygmenių galima pritaikyti daugiau priemonių. Tokį prioritetą, į, į šį prioritetą įsiklausė daug valstybių narių, jos pasinaudojo jo teikiamomis galimybėmis. E, diskusijų pagrindui buvo naudojamas atitinkamas e, dokumentas ir mes su komisija e, siekėme išiškinti tris galimus kelius į priekį, galvojant apie priemonės, kurias būtų galima patvirtinti šiame etape. Mūsų nuomonė svarbu pasižiūrėti į tai, kaip galime atsitraukti laipsniškai nuo dalinio užimtumo priemonių Galbūt nereikia visiškai ir iškart atsisakyti tų priemonių, bet bent jau apriboti biudžeto išlaidas skirtas toms priemonėms, nes jos susijusios tam tikrai, tikrų neįgiamų poveikių, apie kurį buvo nemažai kalbama. Dokumente taip pat kalbam apie kitus prioritetus, būtent poreikį stiprinti tikslinės užimtumo politikos priemonės Užimtumo gairėse apie tai jau kalbama senokai. E, Ją siekiama suderinti su naujaja strategija, tas užimtumo gairės. Ir dar pasakyta, kad reikia pabandyti išanalizuoti tam tikras nedarbo draudimo priemonės, kurios e, yra labai skirtingos įvairiose valstybėse narėse reikia jas padaryti veiksmingesnės, kad žmonės būtų geriau apsaugoti ir tuo pat metu reikia užtikrinti, kad būtų kaip galima geriau pasinaudojama siūlomomis išmokomis. Ačiū labai. Naudingos daug informacijos gavome. Ne, pir, ponas Serkas, pirmasis mūsų sąraše, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pateikti informacijos. Kalbant apie pirmininkaujančią valstybę, kuri panašu pateikė daug detalios informacijos ir, aišku, labai tuo džiaugiamės. Ypatingai dabar, matydami, kai daugiausia vėjo sukelia taryba. Sistemingai yra prižiūrimas parlamento vaidmuo. Na ir parlamentas. Ne atsitiktiniu pagrindu, bet sistemingai yra įtraukiamas į tą procesą ir mes labai džiaugiamės, kad galime dalyvauti tose procesuose, esant labai sudėtingam momentui Europoje. Tačiau aš nežinau, ar valdysenos valdymo sistemos klausimas yra teisingai įgyvendinamas? Ar yra parlamentas pakankamai įtraukiamas? Taryba, kuris sprendžia socialinę krizę, užimtumo krizę, tokias problemas. Van Rompojus yra įkūręs darbo grupę, kuri svarsto su valdymu susijusias problemas ir panašu, kad į tą grupę nėra įtraukiamos kitos institucijos. Tai kelia šiokių tokių įtarimų. Gal net daugiau, net, gal stipriau būtų galima pasakyti. Taigi, valdymo struktūra Europoje neturi spręsti vien tik tai ekonominius klausimus, bet ir stabilumo pakto klausimus, biudžeto sustiprinimo klausimus. Nėra susitarta, koks santykis yra tarp augimo ir užimtumo, jūs tą minėjote. Tačiau yra dauguma mastančių, mastančiųjų, kad būtent jeigu tik tai stiprinsime ir griežtinsime biudžetą, jeigu aukosime įvairias programas, jų nefinansuosime, kurios savo ruoštų galėtų sukurti daugiau darbo vietų, tai tuomet iš tiesų poveikis nebūtų pozityvus. Na ir Europoje panašu, kad daugiausia dėmesio skiriame biudžeto stiprinimui ir bandoma, kuo galima greičiau išbristi iš susiklošysios situacijos. Ir tai panašu yra visur. 6 procentai sumažinti iki 3 procentų ir netgi 12 procentų deficitas irgi turi būti sumažintas iki 3 procentų. Ir tai turi vykti labai greitai per keliarius metus. Taigi aš manau, kad mums reikia tokių tiks, tikslingų sprendimų, kurie būtų pritaikyti prie kitos valstybės situacijos, valstybės situacijos. O dabar Europoje mes bandome sukurti bendrą e, metodą, metodą, kuris susaistys mus visus, nes tikrai, kažin, ar tas bendras metodas mums visiems tiks ir mūsų problemų neišspręs. Taip pat šiek tiek nerimauju dėl štai ko. EPSO taryba laikosi tokios labai trumparegiškos vizijos. Ar nebūtų galima suvienyti pajėgų? Nes, aišku, jautriai yra vertinama socialinė krizės dimencija, socialiniai reikalai. Galbūt jūs galėtumėte išklausyti ir parlamento nuomonės ir taip pat griežčiau pasakyti, kad tokiu būdu iš krizės mes tikrai neišbrisime. Na ir dar vieną klausimą norėčiau iškelti. Ir norėčiau pasidalinti asmenę patirtimi. Uh, tai, kas man nutiko visai neseniai šį savaitgalį, EPSCO. Ir čia parlamente esame labai nusivylę tą užimtumo e, problemą, susirūpinę tą užimtumo problemą ir dėja ne, neišvelgiame, kad Europos, Europos Sąjunga gali pasirūpinti ir kitais svarbiais dalykais e, - sauga darbe ir sveikatos priežiūra. Bandome surasti būdų, kaip būtų galima pakoreguoti situaciją, tačiau matome, kad darbo vietoje darbo sąlygos prastėja. Taip pat matome, kad yra sumenkinamos, paminamos tam tikros vertybės Europoje. Nes iš principo kalba neina vien tik tai apie darbo vietų skaičių, kalba eina apie jų kokybę ir kokybę. Ir štai tuos dalykus mes kažkaip praleidžiame ignoruojame Europoje. Ir galbūt EPSCO galėtų mums padėti akcentuoti darbo vietų kokybės klausimą, įtraukti tą klausimą į darbo tvarkę, nes tai yra milijonų Europos piliečių problema, nes darbo sąlygos iš ties yra labai prastos. Dėkoju. Ačiū, Tomas man. Ačiū. Ponas Kokė minėjo, kad vyksta stabilizavimo procesai. Tačiau kol kas atsigavimo, ryškaus atsigavimo ženklų nematome. Aišku, galbūt nuomonės čia nesutaptų šiuo klausimu. Tačiau labai svarbu pirmiausia sutelkti dėmesį ties stabilizavimu ir na, nemanyti, kad jau viskas yra išspręsta. Mes puikiai tai suprantame. Ir gavome pozityvių duomenų, pavyzdžiui, eksporto duomenys iš Vokietijos buvo labai pozityvūs, tačiau dažniausiai žmonės nejaučia tų, to atsigavusio eksporto teigiamos įtakos. Taigi mes turime pasirūpinti, kad žmonės suvoktų, jog per naktį to nepasieksime, kad reikia žvelgti per ilgesnę perspektyvą. Ir jeigu žmonėms susidarys įspūdis, kad jie irgi yra įtraukiami, kad yra galimybių spręsti tokius ilgalaikius klausimus. Na ir valstybės narėse reikalingos tolesnės reformos. Ir taryboje yra teigiama, kad reikalingos tikslinės lėšos, reikalinga konsoliduoti biudžetą ir racionaliai naudoti lėšas. Bet na, mes galime iš tiesų investuoti daug lėšų. Ir ne visos vyriausybės laikosi tokios pozicijos, nes panašu, kad labai kažkaip nenuosekliai yra taikomos mokesčių lengvatos. Vokietijoje verslo įmonės gavo finansavimą iš valstybės įdarbindamos žmonės nors kelioms valandoms, tam, kad na, žmonės gal jų darbo trukmė sumažėja, bet vis tiek jie dar, darbo nepraranda. Ir mokesčių mokėtų pinigai yra panaudojami tam, kad žmonės nebūtų išmesti iš darbo rinkos. Ir tai yra, aišku, pozityvi priemonė. Ir kada stabilizuojasi situacija, tuomet atsiveria galimybių išsaugoti žmonės darbo rinkoje. Kaip jūsų manimų tokios priemonės galėtų būti pritaikytos ir kitose valstybėse narėse? Aišku, jaučiamas didžiulis e, kvalifikuoto darbo poreikis. Ir negalime tų darbuotojų samdyti iš užsienio šalių, kaip kad galbūt paranku verslo įmonėms. Tiesiog reikia pažiūrėti, kaip čia esančius žmonės būtų galima įdarbinti. Nes yra europiečių, kurie turi aukštas kvalifikacijas ir juos reikia įtraukti į darbo rinką ir įtraukti tuos bendrus poslinkius Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir dar paskutinė pastaba. Ponas Serkas irgi minėjo šią mintį. Stabilumo paktas. Nemanau, kad galime teikti, kad vienas sprendimas tiks visoms valstybėms. Reikia atsižvelgti kiekvienos valstybės aplinkybės. Ir labai aišku, kad valstybės narės pačios toli, turi atlikti savo namų darbus. Negali trys ar keturios valstybės narės norėti kažkokio tai, kažkokiu tai automatiškų, automatinių priemonių reikalinga tvari strategija, kuri būtų parengta. Visi nori lankstesnio stabilumo pakto. Tačiau, kažin, ar verta apskritai tuomet tvirtinti tokią strategiją? Kaip Jūs manote, ar dauguma Jums pritars taryboje? nes dažnai, kai susitinka finansų ministrai, jie pasisako gan keistai, nustebina mus e, parlamentarus ir matome labai daug tokių vidinių dėrybų. Aš galiu pritarti galbūt pieno pramonės e, darbuotojų demonstracijoms, bet, na, kitų dalykų aš nelabai suprantu. Pone Turunen, dėkoju už pateiktą informaciją, aš turiu klausimą dėl naujų EPSCO darbų ir kaip tie darbai, tie uždaviniai galėtų prisidėti prie užimtumo politikos formavimo Europoje, prie tų jūsų apibūdintų semestrų. Man tai būtų labai svarbus klausimas. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl naujo naujos ekonominės valdysenos, kurią pasiūlė komisija rugsėjo mėnesį. Tame siūlyme aš pasigėdau užimtumo veiksnio, kuris atsispindėtų ekonominės plėtros politikose kiekvienoje valstybėje narėje. Tiesiog yra taikoma automatinė nuobaudų sistema Taip pat nebuvo daroma nuoroda į 2005 metų stabilumo augimo pakto reformos, kuomet užimtumas pirmąjį kartą buvo akcentuotas kaip daugiau svorio turintis elementas. Taigi turime, aš manau, į tai atsižvelgti, koreguodami savo ekonomikos politiką. Kaip Jūs vertinate šį ekonominės valdysenos e, dokumentą, kurį pristatė komisija, nes užimtumas dėja tame dokumente nėra kertinis akmuo ir aš dėl to labai apgailestauju. Taip pat labai įdomu tai, ką EPSCO daro dabar, formuoja tos europinius semestrus ir taip toliau. Ir kiek tie poslinkiai yra tarpusiai suderinti. Man būtų įdomu išklausyti jūsų nuomonės. Dėkui. Dėkui. Ich fand es sehr, sehr spannend, äh, was Sie ähm, gesagt haben. Man buvo iš ties įdomu išgirsti, ką jūs, jūsų nuomonė. ypač kai peržiūrėjau išvadas, e, pamačiau, kad kai kurie parlamentas, kai, buvo atsižvelgta į kai kurios parlamento sprendimus, man iš ties labai malonu ir pirmininkaujantį Belgiją paprastai e, gerai bendradarbiavo su parlamentu. Deja, ne, ne visuomet e, pirmininkaujant kai kurioms kitoms valstybėms taip tai buvo. Kalbant apie uh, ekologiškus darbus, tai buvo ypač atsižvelgta į tai uh, išvadose. EPSCO ir darbo rinkos kontroliavimas iš tiesų skamba kaip labai gera priemonė. Tačiau atrodo, kad iš valstybių narių pusės mes ne, nematome didelio entuzijazmo. Ir tokiu, tokiu atveju tie procesai galbūt ga, tikriausiai ir nevyks. Jie teoriškai skamba puikiai, tačiau iš tiesų jokių apčiopiamų pokyčių mes nepamatysime. Uh, ypač kai kalbam apie eko, ekologiškus darbus ir apie naujus e, įgūdžius, naujiems darbams. Ar manote, kad atsižvelgiant į parlamento iniciatyvas e, ar galėtumėte pateikti platesnę savo nuomonę šiuo klausimu? Äh, e, taip pat kaip e, ankstesni kalbėtojai paminėjo keletą dalykų, kuriuos aš norėjau pasakyti. Taip pat norėjau, man labai malonu, kad kai kurie šio komiteto pateikti pasiūlymai, ypač susijęs užimtumo politikos gairėmis, buvo e, pastebėti. Dė, praeitie dėja ne visuomet taip vyko, Ir atrodo, kad bendradarbiavimas dabar yra šiek tiek geresnis nei anksčiau. Tikė, tikiuosi, kad e, tai e, lems ir tolimesnius gerus pokyčius ateityje. Dar yra kai kurie kiti dalykai, kurie yra labai svarbus mums kaip komitetui. Ir norėčiau jūsų atkreipti dėmesį į dalykus, kurie yra mums svarbus. Mums čia parlamente labai svarbus. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės, kurie turi ypač dėlių sunkumų integruojantis į darbo rinką. Ir mes tikrai tikimės jūsų paramos. Jūs taip pat tikriausiai papasakotės mums apie tai, ką jūs ketinate daryti šioje srityje. Dėkoju išdėmesi. Žodis suteikiamas ponai Baldesan. Dėkoju, pirmininkė. Man iš ties labai malonu E, e, kad vyksta būtent tokie įvykiai, kuriuos nupasakojo ponas Kokė. E, kalbant apie stabilumą ir apie tai, kad mes šiek po truputį atsigauname nuo krizės, taigi, žinoma, norėtum galbūt šiek tiek daugiau tam konkrečių skaičių. Kai kurios valstybės, žinoma, pasiekė aukštesnį eksporto lygį tarkim, 95 procentus ar, ar panašiai. Tačiau vis dėlto e, krizė, krizės poveikis vis dar jaučiamas ir gan smarkiai, ypač užimtumo srityje. Ir e, pagrindinė krizės įtaka, poveikis E, ne, ne, ne tik iškėlė naujų problemų, bet taip pat visos buvusios problemos taip, taip pat niekur nedingo. E, Europa ir toliau susiduria su konkurencija iš besivystančių valstybių ir, ir iš veiklos perkel... susiduria su konkurencija dėl veiklos perkelimo į kitas valstybės ir panašiamis problemomis. Pastarasis pavyzdys būtų iš e, E, Didžiosios Britanijos arbatos gamintojų, kuris, kuris savo arbatos jau nebegamins Didžiojo Britanijoje, perkelia gamybą į kitą valstybę. Ar Europa gali išlaikyti savo pramonę ir ar, galime, ar mes galime gauti įvairias sudėdamasias dalis iš, iš visos, viso pasaulio ir surinkti tam tikras, sukomplektuoti tam tikrus gaminius e, Europoje. E, atrodo, kad apie įvairius, to, ir panaš, įvairius tokius, tokias problemas ir tokius klausimus mes kalbame įvairiuose dokumentuose, tačiau praktikoje realiai atrodo nematome didelių pokyčių. E, kalbant apie įsisavinimo gebėjimus, e, daug, daugybėje daugybė įvairių darbų yra skirtingi poreikiai, kurie nėra patenkinami. Ar, ar galime tikėtis pokyčių ateityje? Panašu, kad dauguma valstybių narių val, vyriausybių mažina sąnaudas švietimui bei kultūrai, bet ar tai, ar tai bus gerai? Manau, kad e, struktūrinių fondų parama ir e, taik, taikomi įvairius, taikomos įvairios mokesčių lengvatos. ES kai kuriuose srityse iš tikrųjų ne, negali mums e, leisti tikėtis e, greito atsigavimo ir ar realių pokyčių. E, mes vis dar nega, nematome, kokie yra pagrindiniai tikslai ir pasirinkimai, kurie padės mums išeiti iš krizės ir kurie padės mums atsigauti ir e, sugrįžti prie buvusių užimtumo lygių. Ar mes tiesiog manysime, kad, kad e, e, užimtumas atsigaus savaime ir, mokėsim, ir toliau mokėsime visiems pašalpas? Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, jūs minėjote, kad dabar yra pats laikas e, išeiti iš krizės. Žinoma, tai labai optimistiška. E, mm, bet dėja, nemanau, kad taip yra. Jūs taip pat kalbėjote apie mokymus. Jūs, mano manimo, pats didžiausias iššūkis yra klimato kaita. Ir kaip labai teisingai pasakė mano kolega, reikia kurti žalias darbo vietas. Ir štai ką aš norėčiau sužinoti. Jūs kalbate apie mokymus. O aš norėčiau sužinoti, kokiomis priemonėmis, kokias priemonės jūs numatote įmonėms tam, kad jos galėtų tobulinti darbuotojus, tam, kad darbininkai, darbuotojai galėtų e, gauti naudos iš profesionalios socialinės rūpybos sistemos. Na ir antras klausimas. Puikiai žinome, kas vyksta Vokietijoje. Būtent, kad nėra atleidžiami darbuotojai. Yra dalyjamasi darbo. Tai reiškia, kad yra dalymasi darbo valandomis. Ar jūs, jūs nemanote, nemanote, kad reiktų grįžti prie darbo laiko diskusijų? Būtent, kad reikia dirbti ne, ne daugiau, bet kad reikia dirbti kokybiškai ir taip pat užimtumo politikos krizė, kuri pasireiškia dviejose srityse, kur darbuotojai yra pirmosios aukos. Ir kai generaliniai direktoriai dalyjasi priemokomis. Taigi aš norėčiau sužinoti, kuomet galiausiai bus užtikrinta tinkama socialinė demokratija įmonėse. Ar ta mintis buvo aptariama tame susitikime, ministrų susitikime. Ir taip pat jūs kalbėjote apie jaunimą. Jaunimai, jaunimas labai daug ko tikisi iš Europos, ponė pirmininkė. Jaunimas savo kasdienėme gyvenime susiduria su neužtikrintumu. Ir aš norėčiau tiksliai sužinoti, kaip, kokiomis priemonėmis iš tų, kurias jūs pristatėte, jūs ketinate spręsti jaunimo problemas. Jaunimo, kuris kol kas nesulaukė konkrečių sprendimų. Dėkoju. Um, Dėkoju už jūsų nuomonę. Kaip galėtume mm, pasiekti geresnių rezultatų dirbdami su užimtumo komitetu ir su jūsų komitetu ir kaip galėtume parengti gairias dėl darbo, kurį jūs ir toliau darysite. Galbūt galėtume labiau mm, glaučiau bendradarbiauti ir kai kui... Ir galbūt jūs galėtumėte labiau atsižvelgti į kai kuriuos parlamento mm, požiūrius, kai kurias parlamento nuomonę. Žinoma, apie tai jau buvo paminėta, paminėta tačiau kaip komitetas e, dirbdami mes manome, kad e, kartais e, mūsų atliktas darbas ne visuomet atsispindi jūsų darbe ir atvirkščiai. Taigi dabar jums duodu 15 minučių atsakyti į klausimus. Čia ponė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į klausimus. Užimtumo darbo, užimtumo komiteto pirmininkė E, pakvietė, mane pakvietė į šį posėdį ir kad būtų aptariamos įvairios problemos. Na ir konkrečiau, bandant išsiaiškinti, kaip būtų galima oficialiau e, spręsti įvairias problemas. Na ir aš tarybos, išva, tarybos išvados yra, praeitą savaitę parengtos tarybos išvados yra e, apibendrinama valdymo, apibendrinami valdymo pakeitimai, pokyčiai. Yra e, įvertinami įvairūs elementai. Na ir dabar, kaip ir būtų galima bendrai įtraukti į tas diskusijas visus ir jūs kaip parlamentą ar socialinius partnerius. Kol kas to nebuvo, to bendradarbiavimo nebuvo ir aš tikiuosi, kad jis vyks, nes tai yra tikrai geras būdas oficialesnių lygmenių aptarti situaciją. Na, o aš asmeniškai manau, kad mes įtraukime labai trumpus ir aiškius dalykus. Labai konkrečius, lengvai integruojamus dalykus. Na, bent jau jūsų ir mūsų bendradarbiavimas, aš aišku, čia nekalbu apie tarybą, bet e, bendradarbiavimas tarp mūsų, tarp Europos parlamento ir mūsų tarybos, tai yra reguliarūs kontaktai, kuriuos, aišku, reikia stiprinti. Taigi, trumpai tariant, aš, aišku, oficialiai jokių pažadų dabar negaliu išsakyti, bet aš tikiuosi, kad tai bus. Na ir dabar bandysiu atsakyti į visus užduotus klausimus per kelias minutės. Pirmiausia, dėl biudžetinių apribojimų. Aš manau, kad tai yra na, vienas aktualesnių klausimų. Užimtumo komitetas yra atsakingas už tai, kad primtus sprendimus užimtumo politikoje, socialinės rūpybos politikoje, na, pavyzdžiui, bedarbystės problemas spręstų ir taip toliau. Na ir tokie klausimai, kuriuos jūs kėlėte dėl trumpalaikio darbo, panašu, kad kol kas kitų priemonių įgyvendinti neįmanoma, nes valstybių narių biudžetai turi labai ribotus išteklius ir mūsų problema ta, kad reikia nustatyti prioritetus. Ger, geria, ieškant geriausio, siekiant geriausio rezultato, tam, kad būtų žmonės e, nukreipiami į darbo biržą ir kad būtų užtikrinta tvari apsauga, socialinė apsauga. Tai yra pirmas dalykas. Na ir dar vienas apribojimas, kuris mums dabar yra aktualus, yra tai, kad sutartys yra labai neužtikrintos, darbo sutartys. Ir negavęs darbo žmogus perina prie socialinės rūpybos sistemos. Taigi iš principo problema kaip ir nėra išsprendžiama Ir tai yra tam tikra socialinė problema. Na ir norint užtikrinti tvarias priemonės, aišku, reikia užtikrinti ekonominį augimą. O problema yra ta, kad, kaip daugelis jūsų teigiate, ekonominis atsigavimas yra labai lėtas ir tas augimas yra labai labai vangus. Aišku, mes esame optimistai, tačiau bet kuriuo atveju einamųjų momentų mūsų tikrai nelaukia labai šviesi ateitis, turint omenyje, kiek yra sukūriama darbo vietų, turint omenyje, koks yra užimtumo sistemos finansavimas, socialinės rūpybos sistemos finansavimas einamojo momentu. Taigi tai iš principo reiškia, kad reikia viską iš esmės keisti, būtų galima tai pasakyti. Ir labai svarbu, kad tie pokyčiai pirmiausia paveiktų tą sritį, kuri kuria turtą. Tai yra sritį, kuri kuria turtą ir darbo vietas. Taigi reikalinga tokia, di, tokie dinamiški pokyčiai. Na ir biudžeto, biudžetiniai apribojimai, aišku, yra labai aktualu. Kitas dalykas yra būtinybė e, kurti ekonominį augimą. Na ir trečias dalykas, kas neigiamai įsispindė Lisabono strategijoje, yra politikos integravimas. Makroekonominė politika turi būti integruojama su darbo rinkos reformos politika Ir kol kas tarp jų dviejų ryšys yra labai silpnas. Na ir vienas pagrindinių strategijos tikslų, valdymo e, tikslų yra užtikrinti didesnį augimą. Ir mūsų taryba nenori taikstytis Europos komisijos rugsėjo mėnesį pateiktų valdymo valdysenos modelių Mes manome, kad reikia prioritetą skirti užimtumo ir socialiniai politikai naujoje strategijoje. Na ir Europos taryba šią savaitę į tą klausimą ir atsakys. Na ir atsižvelgiant tai, kas buvo padaryta, kokie buvo mūsų tarybos, kokios buvo išvados. Na, mes nenorime teikti, kad EPSCO yra, EPSCO yra pasaulio centras. Yra nemažai elementų, E, kurie atsispindi strategijoje, sutartyje. E, mūsų funkcionavimas yra numatytas sutarties nuostatose. Taigi, EFSCO esmė ir yra ta, kad mūsų išklausytų taryba teisinė prasme, e, kiek makroekonominė valdysena turi būti susieta su užimtumo politika, tam, kad ekonomikos politika būtų labiau integruojama ir kad būtų konkrečiai kalbama apie užimtumo politiką. Būtent tų, tų konkrečių veiksmų ir trūksta. Taigi yra nemažai temų, kurias reikia apti, aptarti ir mes domimės ne tik užimtumo politiką. Mes rūpinamės tai žmonėmis, kurie susiduria su problemomis, problemomis kasdien ir taip pat ieškome labai konkrečių priemonių. Ir aš manau, kad ankstesnėje strategijoje buvo surenkti klausimai, aš manau, kad tai buvo gera idėja, gera mintis, bandant išsiaiškinti, kaip būtų galima tą informaciją paskleisti ir kaip būtų galima išlaukti to momento, kuomet reikia priimti svarbiausius sprendimus. Na ir gruodžio mėnesį atitinkamus sprendimus būtų galima priimti valstybėse narėse. Taip pat yra nemažai klausimų, kurie yra konkretūs dėl žalių darbo vietų, pavyzdžiui. Belgija pirmininkaujantį valstybę tam skiria prioritetą ir buvo įsteigta darbo grupė, kuris sprendžia šios klausimus ir pateiks savo ataskaitą kitą mėnesį, tam, kad būtų galima gruodžio mėnesį parengti jau mūsų išvadas. Būtent numatyta, kad e, dar pelgiai pirmininkaujant gruodžio mėnesį bus pateiktos e, išvados dėl žalių darbo vietų. Nenorėčiau užbėgti už akių tai ataskaitai, toms išvadoms, aišku, ten bus kalbama apie paramą įvariems sektoriams ir panašiai. Ir taip pat band, bus bandomai įvertinti, kas vyksta augimo, ekonominio augimo srityje. E, žalios darbo vietos gamina žalias, žalius produktus ir taip toliau. Ir tai reiškia, kad labiau reiks integruoti šį sektorių su kitais sektoriais mikrofinansavimo sektoriais, politikos, pramonės politikos sektoriumi ir konkurencingumo e, mokslinio tyrimų vystimosi sektoriais. Taigi mes šiuo klausimu tikrai dirbame. Ir šio klausimo greitai pasirodys atitinkamos darbo išvados. Dabar dėl socialinės politikos būtent socialiniai politikai skiriamo prioriteto ir kaip išsaugoti darbuotojus darbo rinkoje per mokymus ir kitas priemonės. Ir tome dokumente yra numatomos kovos su krize priemonės. Taip pat kalbama apie dalinio nedarbo problemą ir darbo draudimo sistemas. Tai yra tam tikri žmonių apsaugos garantai be jokios abejonės. Na, o kalbant apie bendriau apie žmonių socialinę apsaugą. Aišku, čia iškyla ir darbo kokybės klausimas ir tai, kad e, darbo vietos turi būti patrauklios, ir kad reikia akcentuoti kokybę, kokybės, darbo kokybės klausimas buvo akcentuojamas ir, ir akcentuojamas ir Belgijai pirmininkaujant, ir mes kartu surengėme puikią konferenciją su Belgijos, Belgija pirmininkaujančia valstybė šiuo klausimu. Taigi visi pritarė tam, kad darbo vietos turi būti kokybiškos, už jas turi būti gerai atlyginama. Ir tų problemų tikrai dabar matome nemažai. Ir čia vėl grįžtame prie darbo skatinimo ir augimo klausimo kad darbas būtų padarus, kad jis būtų kokybiškas. Apie tai buvo kalbama per susitikimą su ministrais. Ir taip pat kitais klausimais dėl trumpalaikio kontraktų, dėl neužtikrintumo darbo rinkoje ir kitų dalykų. Taigi aš manau, kad iš principo apibendrinau visus man užduotus klausimus. Dėkoju už tai, kad mane pakvietėte ir kad suteikite galimybę pristatyti situaciją. Dėkui. Very... Dėkoju. Tai buvo iš ties labai naudinga ir įdomu. <coughs> Dėkoju, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Atrodo, kad prie sekančio darbo tvarkės punkto mums nėra pranešėjo. Ar vis dėlto pona Žanluk Benjamės norėtų pradėti kalbėti apie paslaugų direktyvą? Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskime pirmiausia kai kuriems žmonėms išeiti iš salės. Sveikinimai visiems. Teskite, prašau. Aš tik norėjau suteikti pakankamai laiko jums atsisveikinti. Buvo pakei, pateikta nemažai pakeitimų. Ir čia yra tam tikrų galimybių, kur galbūt galėtume pasiekti kompromiso ir galbūt greitai uh, pereiti per visus šios pakeitimus. Aš tik paminėsiu kai kurios e, pakeitimų numerius kuriuos galėtume įtraukti į sąrašą. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo konstatuojamosios dalies A. Manau, kad čia galima pasiekti kompromiso dėl antro, ketvirto ir penkto pakeitimų. Leiskite tik man užsidėti akinius. Taigi, tai kal, kalbama apie uh, padorius darbus, tinkamus darbus, apie tikrus darbus, aš pasakyčiau. Manau, kad galbūt taip pat galima pasiekti kompromiso dėl 8, 10, 8 ir 10 pakeitimų. Juose kalbama apie paslaugų sektoriaus darbus, darbo vietas, kurie sudaro maždaug 70 procentų ES BVP. Taip pat dar vienas kompromisas būtų galima, dar vieną kompromisą būtų galima pasiekti ties 16, 17 ir 18 pakeitimu. Ir toliau trečioji dalis, kuri yra ilgoka, bet taip pat manau, kad galima pasiekti kompromisą dėl 26 ir 26 ir 27 pakeitimo. 4. E, dabar e, ketvirtoji dalis. Siūlau kompromisą dėl 30, 31, 32, 33, 34 ir 35 e, pakeitimų. Ir tiek. Tie, ties ketvirtu skyriumi toliau penktas skyrius. Gal, galbūt galima pasiekti kompromiso dėl 41, 42, 43, 44 ir 45 pakeitimų. Toliau pereiname prie šeštosios dalies. Kompromisas, manau, būtų galimas tarp 50, 51, 52, 53 ir 54 pakeitimų. Taigi, o sudėtingesni klausimai, manau, kad niekam nekyla nuostabos, kad vis dėlto tokių atsirado. Tai būtų e, e, globali visuotinė vizija, paslaugų direktyvos vizija, kurią reikėtų vis dėlto svarstyti. Taip pat yra dar keletas klausimų, kuriuos reikėtų aptarti ir kuriuos prašė aptarti įvairios frakcijos bei e, pavieniai parlamento nariai. Tai yra būtent pas, e, bendro intereso socialinės paslaugos. Norėčiau. Aš buvau e, paskelbęs diskusiją ir jūs taip pat galėjote teikti pakeitimus ir turime keletą, keletą dienų, per kurias pabaigsime Turiu pastabų dėl 20 pakeitimo, kur kalbam apie neįgalumą. Ir ar žmogus pateikęs šį pakeitimą dėja čia nedalyvauja. Taigi tik norėčiau, tik norėčiau pa, pa, pa, paminėti, kad nėra jį pateikusios mens. Dabar žodis suteikiamas ponui Kristensen. Jeg tror også, at vi kan fint blive enige om øh, hovedlinjerne i øh, det her direktiv. Noriu pasakyti, kad iš esmės pritariu šiai direktyvai. Tačiau yra tam tikrų neiškumų. Ir norėčiau paklausti pranešė taip pat ir sekretorius, kad parengtų balsavimo sąrašą, kur būtų nurodyti kompromisai. Tokiu būdu būtų lengviau sekti, kas yra kompromisas ir kas yra ne. Ir dėl skirtingų kompromisų norėčiau pareikšti savo nuomonę. Pirmiausia, dėl A konstatuojamosios dalies. E, čia nėra jokių problemų e, pirmoji pastraipa. Manau, kad šiame kompromise dėl šių kompromisų yra tam tikrų problemų, todėl aš norėčiau, kad pranešėjas e, paaiškintų dėl e, pado, žodžio padoraus Galbūt galima pritaikyti ir kitus būdvardžius. Toliau trečioji pastraipa. Norėčiau iškart pasakyti, kad aš nesutinku su pakeitimu dėl trečiosios pastraipos. Ir pas... Vargu, reikia pasižiūrėti, ar nebūtų galima ketvirtą ir penktą pastraipą sujungti Paslaugų direktyva yra, aišku, labai protingas dalykas, tačiau egzistuoja labai rimtų problemų skirtingose valstybėse narėse, e, pirmiausia, paslaugų teikėjams. Ir aš manau, kad galbūt būtų galima įrašyti daugiau minčių į kompromisinį pasiūlymą dėl trečio trečios pastraipos. Toliau ketvirtoji e, pastraipą mes sutinkame. Aš savo pakeitime galbūt neatspindėjau labai didelio entuzijazmo dėl tokios direktyvos, tačiau be jokios abejonės, abejonės galime sutikti su pasiūlymu iš esmės. Apie tai kalbame ir atitinkamai pastraipoje. Penktoji pastraipa. Jokių problemų. Šeštoji. Taip pat jokių problemų. Mes sutinkame su kompromisiniu pasiūlymu, kurį pasiūlė ponas e, Benebes. Dabar noriu pasakyti, kad reikia pataisyti balsavimo uh, E, sąrašą, kad būtų viskas aiškiau matyti ir galbūt po posėdžio aš su pranešiu apie tai pakalbėsiu dar. Dabar žodis suteikiamas poniai. Turinen. E, mes negalime e, pritarti kai kuriems dalykams. Norėčiau pasakyti dvi pastabas norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kas buvo pasakyta ką tik. Mes būtume labai dėkingi, jeigu būtų galima e, kompromisiniuose pakeitimuose e, susijęti paslaugų direktyvą ir tai, e, kaip darbai yra atliekami pagal paslaugų sutartis. Tai yra vienas prioritetinis punktas ir manau, kad galėtume rasti galbūt e, tam griežtesnę formuluotę toje srityje. Ir dabar kalbant apie bendro intereso socialinės paslaugas, kurie iš ties labai jautri sritis. Ir manau, kad jei galėtume sutikti, kad čia reikėtų griežtesnės formuluotės ir kad tokias paslaugas reikėtų saugoti, tokias bendro intereso paslaugas, kurios turi socialinį, socialinę paskirtį ir kad šios e, paslaugos nepatektų į, kom, į konkurencijos e, sukūrį. Ar manau, kad galėtume dėl to sutarti? Dar taip pat keletas pastabų. Manau, matau, kad yra e, nemažai pastabų imko srityje. Ir manau, kad iš tiesų reikėtų labai atidžiai pažiūrėti, ką mes turime galvoje, sakydami, minėdami žodį užimtumas šioje direktyvoje. Ir manau, kad reikėtų labai smarkiai pamastyti apie užimtumo komiteto vaidmenį. Ir dar, manau, kad jūs jau žinote, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad im, procesas imkoj buvo dėja atidėtas, kadangi dėl pranešėjo asmeninių priežasčių, tačiau noriu tik tai pranešti, kad e, procesas imko buvo atidėtas, o ir mes gan anksti pradedame jį svarstyti savo komitete. Taigi, manau, kad galime dėl šių klausimų sutikti ir dėkoju Jums už, už atvirumą. Dabar žodis suteikiamas ponui Baldasario. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjų už jo atliktą darbą ir už jo parodytą atvirumą. Man iš ties malonu, kad jis taip pat nori ieškoti kompromisu dėl įvairių pasiūlytų pakeitimų šiai direktyvai. Tai tikrai mums teikia vilties. Mes galbūt e, rasime kažkokią bendrą nuomonę Kalbant apie EPP, e, kai kurios mūsų apie kai kurią mūsų nuomonę, manau, kad mes e, turėsime, mes nepritarsime 11 pakeitimui, e, tre, trečios pastraipos 20 25-23 pakeitimui. Tai ten yra išdėstyti kriterijai, kuriems mes negalime pritarti. Taip pat kalbant apie ketvirtą pastraipą, kur dėmesys skiriamas mm, diskusijoms, e, mūsų požiūrį, mūsų požiūrį šioje srityje yra gan tradicinis ir mes nuolat sakome, kad nematome, kam reikia, nematome poreikio tokiai direktyvai. Uh, ir nesup... nesuprantame, kam reikia įtraukti socialinės bendro intereso paslaugas. Mes manome, kad valstybės narės pačios, pačios turi nuspręsti, ar jos nori tą pridėti, įtraukti ar ne. Tačiau nepaisant to, mes bandysime priartėti prie kompromiso. Mes taip pat pabandysime atsižvelgti į kitų nuomonę ir, ir pasiekti kompromiso. Dabar žodis suteikiamas pranešėjai. Euh, Dėkoju, ponia Kristinsen. Mes dar nebaigėme šių visų pakeitimų ir dar ir nėra ko skubėti, nes mes dar turime laiko pabaigti e, šios pakeitimus. <clears throat> Dėl antro ir e, trečio e, pakeitimų aš tvirtos nuomonės dar neturiu. Kalbant apie padorų darbą, tai yra iš pirmos, iš konstatuojamosios dalies. Manau, kad visuomet naudinga konkrečiai aprašyti, ką, pasakyti, ką norite. Ir kompromisai dar nėra galutiniai, mes, mes dar turime laiko mm, juos pataisyti, pa, padirbėti ties jais. Ka, dėl to, ką sakė ponė Turinin, sutinku, kad reikia susijęti susijęti tai, ką jūs minėjote, ir mums reikės tą padaryti, pažiūrėsime, kaip mes galime labiau paaiškinti šią sritį. Taip pat kalbant apie e, socialinės bendrojo intereso paslaugas, e, e, reikia taip pat jas geriau paaiškinti. Yra tam tikri preliminarūs pasiūlymai dėl kompromisinių pakeitimų ir manau, čia tik nuo jūsų priklausys, kaip mes toliau dirbsime dėl jų. Bald, Pone Baltasarė, jūs čia dirbate jau e, daugelį metų ir žinote, kad e, kai aptarėme e, bendro intereso socialinės paslaugas, tai manau, kad aš mielai atsižvelgčiau į jūsų frakcijos pastabas, kur jūs norėtumėte sutikti ir kur nenorėtumėte sutikti. Žinoma, Tai yra subsidiarumo klausimas ir priklauso nuo skirtingų kultūrų, skirtingų valstybių narių. Ir priklauso nuo skirtingų viešųjų paslaugų teikiamų skirtingose įvairiose valstybėse narėse. Tačiau aš esu visiškai atviras diskusijoms ir e, esu pasirengęs susitikti su jumis Dėl visų kitų pakeitimų aš tik pasikartosiu, kad nepaisant e, frakcijų nuomonės e, yra, yra galimybė pasiekti paprastą kompromisą, kuris būtų priimtinas visiems. Dėkoju, pranešėjau. Norėčiau pasakyti, kad paskutinė pakeitimų pakeitimo diena yra 23 rugsėjo. 26-27 spalio pakeitimai bus nagrinėjami, o lapkričio 8-9 dienomis ir lapkričio 13 dieną e, e, pakeitimai bus varstami IMKO e, Dabar norėčiau perėti prie kito darbo atverkės punkto, kadangi žmonės, kurie pristatys tyrimą, jau čia atvyko. Na, galbūt mes pradėtume šiek tiek anksčiau, praleiskite, ar norėtumėte pertraukos, tačiau galbūt mes galėtume paskubėti ir anksčiau baigti, ar geriau darytum, darytume pertrauką dabar. Na, su, kiek suprantu, galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto dėl neįgaliųjų judumo ir jų integravimo į darbo rinką. E, e, ponas Žan e, Kenzija ir. Uh, ir Barbara Vandervelgė. Taigi dabar kviečiu pasisakyti poną Michael Kenziją. Oi. Pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai, labai ačiū, kad suteikėte mums galimybę pristatyti tyrimą apie mobilumą ir integraciją, kalbu apie žmonės su negali, yra jų integracija į darbo rinką. Pirmiausia, pastebėsiu keletą išranginių dalykų. E, Europos taryba e, sprendė E, žmonių su negalia klausimą 96 metais ir tai atsispindi peržiūrėtoje socialinėje hartijoje žmonės su negale daugiau nebelaikomi aukomis ar pacientais, bet žmonėmis, kurie turi tokias pat ir teisės kaip ir kiti ir gali vaidinti pilną vertį vaidmenį visuomenėje. Lisabono strategija, e, socialinių veiksmų programos, socialinė darbo tvarkė, taip pat dabartinė Europos strategija 2020 e, pabrėžia socialinę politiką ir būtinybę pašalinti skurdą. Pastaraisiais metais vis labiau yra pabrėžiama valstybėse narėse tai, kad reikia sustiprinti e, į darbo rinką žmonių su negale įtraukti. E, Europos Sąjungoje žmonės su negale 20 e, procentų mažiau dirba, mažiau yra užimti darbo rinkoje negu kiti žmonės. Jų vidutinis išsilavinimo e, lygis yra žemesnis taip pat negu kad, ne, kad žmonių neturinčių negalios išsilavinimo lygius. Valstybės narės susiduria su eilė problemų nes e, neįgalų žmonės e, dirba mažiau, labai priklausomi yra nuo išmokų, didėja valstybės išlaidos jiems skirtos ir taip pat jie susiduria su pavojumi, skurdo pavojumi. E, protinės sveikatos problemos yra vis dažnesnė priežastis, dėl ko žmonės atsiduria tam tikrame užrybyje, plačiaja prasme. Aš kalbėsiu čia apie protinę psichikos negalę ar kitas problemas, kaip kad nerimas ar depresija. Žmonės e, dabar e, vis daugiau žmonių priklauso nuo socialinių išmokų ir vis daugiau tokių žmonių turi tam tikrų psichologinių problemų. Uh, E, reikia paminėti žmonės, kurie yra jaunesni negu 35 metų. Tokių žmonių priklausimas nuo išmokų taip pat e, didėja ir tai kelia didelį susirūpinimą. Anksčiau e, neįgalus žmogus būtų vyriškis, jau šiek tiek vyresnis, kuris turėjo darbininkiška profesija. Tačiau dabar tendencija yra pasikeitusi ir vis daugiau jaunų žmonių priklausomi nuo tokių išmokų. Neįgalumo pašalpos kai kuriuose valstybėse narėse vis dar laikomos visą gyvenimą e, mokamomis pensijomis. Jeigu jaunas žmogus pradeda gauti neįgalumo pašalpą, tai tikėtina, kad toks žmogus jau ir nebepateks į darbo rinką savo likusi darbingą gyvenimą. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką. Daugeliu atveju gebėjimas dirbti e, tik iš dalies yra paveiktas Jeigu pasižiūrėsite į šeštąją skaidrę, pamatysite, kad žmonės su negale e, gali atsidurti socialinėje atskirtyje, gali tapti skurdžiais, nes jie neturi darbo. E, kitoje skaidrėje pamatysite, e, kaip yra susiję neįgalumas ir psichinės sveikatos problemos. Dar vienas dalykas - mobilumas ir žmonės su negale. Mobilumas e, skirtas tam, kad ES darbo jėga galėtų geriau prisitaikyti prie e, staigiai kintančių darbo rinkos sąlygų. Tradiciniai barjerai, tokie kaip teisiniai ar administraciniai barjerai arba kliūtys, yra kur kas rimtesni žmonėms turintiems negalę. Mūsų tyrimas nustatė, kad egzistuoja tam tikri skirtumai, kaip ES apibrėžiamas neįgalumas. Dėl to kyla nemažai problemų, kalbant apie žmonių laisvą judėjimą. Žmonės su negale e, jiems taikomi skirtingi kriterijai ir apibrėžimai mm, visoje Europos Sąjungoje. O dabar perduosiu žodį kolegiai, kuri jums papasakos apie tai, kokios priemonės yra naudojamas tam, kad pagerėtų žmonių su negaliu įdarbinimo sąlygos. Nesvarbu. Egzistuoja dvi, du priemonių tipai skirti žmonėms su negale. Pirmasis dalykas yra pasyvios priemonės, tai yra piniginės išmokos ir kita kategorija yra aktyvesnės priemonės, tai yra aktyvi rinkos politika. Pastarojo srityje pastebėta trys kategorijos, kurios skirtos neįgaliesiems. Pirmiausia yra pagalba renkantis darbą, informacijos teikimas, psichologų patarimai. Antra kryptis - mokymas, e, profesinis orientavimas. O trečioji kryptis yra darbo vietos radimas. Pavyzdžiui, tam tikras įdarbinimas specialiose vietose, kaip kad Belgijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Dar reikia paminėti įvairias įdarbinimo priemonės, kurios gali būti labai konkrečios, tai yra skirtos konkrečiai neįgaliesiems žmonėms, kaip kvotų sistemos. Dauguma ES valstybių taiko tam tikras kvotų sistemas. Pateiksiu Danijos, Suomijos pavyzdį, jos neturi kvotos sistemų. 13 skaidrės trečioje būtėje matote, kokios egzistuoja kvotų sistemos, kai kuriuose šalyse jos yra derinamos su kitomis priemonėmis, kitos, kitose ne. Dar viena įdarbinimo priemonė, galbūt būtų tokios bendresnės priemonės, kaip kad antidiskriminacinės politikos priemonės ir prieinamumo priemonės. Pavyzdžiui, darbo, prisitaikymas prie darbo vietų, tai labiau susijęs su fiziniu prisitaikymu, prisitaikymas prie darbo sąlygų, lankstumas ir e, prieiga prie informacijos. Trečias e, tipas bendros priemonės yra e, flexicurity, taip vadinamas, saugumo lankstumo priemonės. E, siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp aktyvių ir pasyvių priemonių ir rasti teisingą pusiausvyrą tarp lankstumo ir saugumo. Tačiau aktyvi e, politika ir teisės aktai negali veikti, jeigu nebus e, institucinių reformų. Pažiūrėkime į Danijos pavyzdį. 2003 metais buvo pakeista e, neįgalumo sistema. Ji pagrįsta ne tik tuo, žmog, ko žmogus negali daryti, bet ir tuo, ką jis gali daryti. Taigi pereita nuo neįgalumo pašalpų e, kultūros prie gebėjimų skatinimo kultūros. Kokį poveikį turi e, naudojamos priemonės? Labai sunku jį vertinti, kadangi trūksta duomenų apie šias priemonės. Mes neturime pakankamai informacijos. Žinome tik tai tie, kad egzistuoja nemažai e, barjerų gerai gyvendinant priemonės. Pavyzdžiui, trūksta išteklių, e, informacijos, ekonominė krizė Taip pat egzistuoja tam tikri barjerai susijęs su konkrečiomis grupėmis, pavyzdžiui, vyresni neįgalus žmonės. Ir, aišku, yra iš ankstinis nusistatymas iš darbdavių pusės. Dėl kvotų sistemos veiksmingumo negalima gerai visko įvertinti, nes e, taip pat su, neturime pakankamai duomenų, kadangi ši priemonė ne. ne gerai nesispindi statistiniuose duomenyse. Man atrodo, kad gali būti, kad ši priemonė suteikia galimybę, geresnė galimybė įsidarbinti, bet taip pat gali paveikti žmonės, kurie yra darbo rinkoje. Mūsų nuomonė, e, veiksmingiausia priemonė yra įvairių metodų taikymas kaip kad antidiskriminacinių įstatymų taikymas su reikalavimu darbdaviams pritaikyti darbo vietas. Flexicurity taip vadinamas taip pat yra labai svarbus aspektas ir turėtų būti veiksminga priemonė įtraukiant neįgaliuosius į darbo rinką. O dabar kolega pasakos Jums apie septynės esminės politinės rekomendacijas. Seven key policy recommendations Mes pateikėme septynias politikos rekomendacijas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie mūsų temą, apie neįgaliųjų judumą ir integraciją į darbo rinką, nediskriminacinių e, nediskriminacinių teisės aktų įgyvenimas Europos e, Sąjungoje yra labai svarbus. Tai svarbu ne tik. Taip, labai svarbu, kad Europos parlamentas užtikrintų, kad šis principas būtų e, veiksmingai gyvenintas visose valstybėse narėse. Europos parlamentas taip pat turėtų skirti didesnį dėmesį savo būsimoje ataskaitoje e, žmonėms su negale. Ir tai, kad e, išmokų sistemos valstybėse narėse turėtų didesnį dėmesį skirti e, darbingumui, o, o ne nedarbingumui e, tų žmonių, kurie turi negalę. E, nors yra svarbu apsaugoti sužeistus ar sergančius žmonės, tačiau reikia ir padėti tiems, kurie gali dirbti ir nori išlikti e, darbo rinkoje. Taigi, užuot išlaikius esamą padėtį, reikia skatinti e, įtraukties kultūrą. Be to, reikia, kad daugiau politikos sryčių atkreiptų e, dėmesį, skirtų didesnį dėmesį e, ir įtrauktų, tarkim, darbdavis ar e, medikus ir keltų jų samoningumą neįgaliųjų atžvilgių, ypač kalbant apie jaunimą. Kalbant apie psichinės e, lygas, kurios taip pat kelia didelį nerimą, kalbant apie ateitį. Nemažai žmonių tarsi yra pagauti neįgalumo išmokų spastuose ir ne, nebesugrįžta į darbo rinką. Taigi mes rekomenduojama e, e, e, kruopščiai išanalizuoti visas priežastis. Ir reabilitacijos formas, kurios galėtų padėti, padėti neįgaliesiems išlikti aktyviais darbo rinkoje socialinis alijansas galėtų užtikrinti, kad e, darbo vietos ir darbas e, būtų palankesnis sveikatai. Flexicurity principas taip pat galėtų turėti teigiamą poveikį e, neįgaliųjų įdarbinimui, užimtumui. Ypač lankščios darbo sistemos ir Security system ir įtraukimo į darbą sistemos galėtų užtikrinti pakankamą jų pragyvenimo lygį. Dėl empirinių duomenų trūkumo negalime pasakyti, e, kurios priemonės yra tinkamos priemonės, kalbant apie neįgaliųjų integraciją į darbo rinką. Todėl Europos parlamentas neturėtų e, pasirinkti vieno flexicurity modelio, kuris galbūt būtų taikomas visiems. Užuot Europos parlamentas e, turėtų e, skatinti pla, platesnę, įvairia pusiškesnę flexicurity mm, mm, požiūrį. Taip pat so, reikėtų e, e, prižiūrėti, sekti ir mm, mm, e, kontroliuoti užimtumo padėtį, neįgaliųjų užimtumo padėtį. Taip pat reikia nustatyti tinkamas priemonės, kuris užtikrintų didesnį neįgaliųjų judumą. Todėl Europos parlamentas turėtų prašyti valstybių narių imtis realių pokyčių, matomų pokyčių e, teikiant tokius duomenis. Ypač aš galvoju apie bendras suderintas duomenų surinkimo formas. Įvairios politikos iniciatyvos gali kartu egzistuoti E, tik užtikrinant didelį, tik užtikrinant didelį nuoseklumą. E, tam reikia pagerinti bendravimą ir ben, bendradarbiavimą <coughs> ne tik tarp skirtingų e, ES institucijų, bet ir valstybių narių. <coughs> Todėl Europos parlamentas turėtų padėti kurti glaudesnius ryšius tarp nacionalinės e, e, socialinės politikos bei nacionalinės įtraukties politikos. Ir mano paskutinė rekomendacija dėl politikos apima e, neįgaliųjų veiksmų planą, kur reikėtų naudoti atvirai koordinavimo metodą neįgaliųjų užimtumo srityje. Tai galėtų padėti dažniau diskutuoti apie neįgaliųjų užimtumą. E, e, ES e, politiką formuojančių pareigūnų tarpe. Taip pat reikia užtikrinti nepriklausomą neįgaliųjų gyvenimą. Tai, būtų, tai turėtų būti būsimo veiksmų plano prioritetas. Labai dėkoju už jūsų dėmesį. Tai yra viskas, ką mes norėjome pasakyti, o dabar norėtume išgirsti jūsų nuomonės ir požiūris. Dėkoju, tai buvo iš ties labai naudinga, dėkoju už jūsų atliktą darbą. Prieš pradedant pasisakymus turiu du klausimus ir keletą pastabų. Jūs sakėte, kad kad skirtingos valstybės narės turi skirtingus neįgalumo apibrėžimus. Aš visuomet maniau, kad tai yra didžiulė problema. Uh, mes jau žinote, kad sugebėjome rasti vieningą neįgalumo apibrėžimą Junktinių tautų konvencijoje, kuri apima daugybę įvairių neįgalumo tipų. Ar būtent tokio požiūrį jūs tikitės iš e, Europos Sąjungos, e, kad tas apibrėžimas būtų paremtas e, Junktinių tautų konvencijos apibrėžimu? Jūs taip pat kalbėjote apie prieinamumą. E, Žinoma, mes turime direktyvą, kuri turėtų garantuoti prieinamumą prie darbo vietų, tačiau ar jūs galėtumėte plačiau papasakoti, kaip valstybės narės įgyvendina šią direktyvą? Žinau, kad e, komisija yra pradėjusi tam tikras procedūras e, prieš kai kurias valstybės narės dėl tokių priemonių nesilaikymo. Tačiau gailus turite kažkokios papildomos informacijos apie valstybės narės. Žinau, kad kai kurios e, valstybės narės įgyvendina šią sistemą, kitos ne. Gal galėtumėte paminėti, kokios valstybės narės turi problemų ir būtent kokios tos yra problemos. Taip pat kalbant apie prieigą. Žinoma, jūs, kiek supratau iš jūsų ataskaitos, jūs ne. kad žmonės susiduria su e, problemomis patenkant į darbo vietą. Ir Žinoma, yra horizontalioji nediskriminavimo direktyva, kuri leistų užtikrinti patekimą į įvairius pastatus, į transporto priemonės. Ar manote, kad tai yra svarbu? Ar tai padeda neįgaliesiems patekti į darbo vietas? Ir ar, ir ar pakank, užtenka prie, prieigos priemonių, kai jau, jau patenka į tam tikrą pastatą ar darbo vietą. Galiausiai jūs kalbėjote apie nepriklausomą gyvenimą. Ar yra kažkokių tai papildomų tyrimų, e, kaip nepriklausomas gyvenimas padeda neįgaliesiems, e, e, kaip tai padidina jų įsidarbimo galimybės ateityje. Nes žinau, kad work. I've always felt yeah, independent living, people living within the community. Uh, ar uh, uh, žmonės, kurie galbūt yra patalpinti tam tikrose gydymo įstaigose, ar jie po to išėję iš jų, ar vis dėlto dar gali vėl įsintegruotis į visuomenę ir gauti darbo vietą, sugrįžti į darbo rinką. Ir čia būtent norėčiau paminėti e, psichinę negalę turinčius žmonės, psichinėm, psichominėmis lygomis sirgusius žmonės. Ar galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti būtent apie šį klausimą? E, jeigu žmonės, tarkim, sugrįžta į darbą ir, ir toliau tęsiasi psichinės sveikatos problemos, tarkim, padidėjus streso lygiui darbo, darbo vietoje, Na, taip pat visiškai pritariu tam, ką jūs išsakėte dėl flexicurity principo. E, mes norime, kad žmonės būtų pakankamai lankstus darbo vietose ir kad galėtų kartais dirbti ne visą darbo laiką. E, ir taip pat, e, kai kalbėjote apie pašalpas, manau, kad buvo taip labai įdomu. Labai atsiprašome, kad negalėjome pateikti jūsų išvadų ekranuose. E, tačiau peržvelgus kai kuriuos sunkumus, su kuriais susiduria žmonės, e, kurie yra ypač priklausomi nuo pašalpų, jūs Jūs teigiate, kad yra svarbu ne tik mokėti pašalbas, bet taip pat užtikrinti ir jų galimybės įsidarbinti, <coughs> jų užimtumo galimybės. Kad žmonės iš tiesų būtų skatinami. Skatinami dirbti. Ir kad tai nevirstų tarsi tam tikrą chronišką lygą, kad žmonės net, nesitikėtų gyvenimo vien iš pašalpų. kad žmonės būtų, kad žmonių būtų prašoma, kad jie patys tikėtųsi ir norėtų ir grįžtų į darbą po galbūt sužalojimo ar kažkokių kitų traumų. Nors žinau, kad dauguma galbūt pasakytų, kad jie būtent to ir siekia. Taigi, tokios būtų mano pastabos. Dabar žodis suteikiamas ponui e, Kausti. Leluką Tanačių. Norėčiau pasveikinti ataskaitos autorius. Aš manau, kad tai yra labai puikus atspirties taškas. Aš turiu šiek tiek pastabų. Pirmą kartą paskaičius ataskaitą, man susidarė įspūdis, kad jūsų išvados dėl kvotų sistemos buvo dalinio, dalinės tik, dalinio pabudžio. Aš manau, kad jūs gan negatyviai vertinate tas kvotas, neįtin palankėjas vertinate. Taigi, kaip jūs manote geriausia būtų spręsti problemą? Aš, pavyzdžiui, pasisakau už kvotas. Dėl to, kad tarp neįgaliųjų yra žmonių, kurie tiesiog nesugebėtų sugrįžti į darbo rinką be tokių pagalbos skatinimo priemonių. Ir dar viena pastaba. Man atrodo, nėra pakankamai dėmesio skiriama tam, kad yra dvi grupės neįgaliųjų tarpe. Aš pats esu baigęs universitetą turiu profesinį išsilavinimą ir galiu konkuruoti su įgaliaisiais darbo rinkoje. Tačiau nemažai neįgaliųjų dėja nesugebėjo gauti kažkokiu tai kvalifikacijų, įgyti įgūdžių ir na, tai yra dauguma dėja. sutinku su ataskaitos autoriais, kad neįgalumo paktas yra labai svarbu ir jį reiktų integruoti į strategiją 2020. Aš manau, kad nepakankamai dėmesio buvo skiriama pagrindinių teisų hartijai Lisabono sutartyje, jūs minėjote Junktinių tautų konvenciją, puiku, tačiau pagrindinių teisų hartija irgi yra labai svarbi. Aš pasigėdau metodikos aprašymų, kaip būtų galima didinti neįgaliųjų užimtumą. Žinau, kad tai yra susiję su konkurencijos teisės aktais, viešųjų pirkimų teisės aktais. valstybės narės viešų pirkimų politiką gali panaudoti teikiant paramą toms, val... toms įmonėms, kurios įdarbina neįgaliuosius. Na, štai tiesiog tokių minčių, mintimis su jumis pasidalinau. Taip pat e, sutinku su pirmininkė, kad egzistuoja ir apibriešties e, problemų, nes e, labai skirtingų matome situacijų ir požiūrių valstybėse narėse. Taip pat su pirmininkė sutinku, kad Junktinių tautų konvencija yra e, puikus pagrindas, bandant surasti negalumo apibendrinimą, aprašymą ir e, apibriežti Europoje. Ačiū, ponia Maisner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich danke auch dem Bericht, äh, dem Referenten für seinen Bericht. Ich habe leider nicht alle. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešimo autoriams e, ne viską girdėjau, nes e, turėjau daug sunkumo atvykdama traukinį į Briuselį. Norėčiau pabrėžti vieną e, dalyką, kuris jau ką tik buvo paminėtas. Labai svarbu galvoti ne tik apie neįgalumą, nesugebėjimą, bet apie žmonių gebėjimus, žmonių su negale gebėjimus. Tai labai svarbu galvojant apie darbo rinkos ateitį. Mes turime galvoti, ar norime labiau įtraukti žmonės su negale į darbo rinką labiau negu kad šiandieną. Mums reikės, su, reikia suvokti, kad ateityje neįgaliųjų bus vis daugiau. E, nežiūrint medicinos e, pažangos, e, daug vaikų turi negalę ir tiksliau medicinai vystantis daug vaikų su negale išgyvena, taigi vėliau žmonių su negale e, skaičius didės. Reikia užtikrinti, kad žmonės, kurie patenka į darbo rinką, nepervargtų ir nebūtų visiškai paskui išstumti į, iš šios rinkos. Nemanau, kad reikia taip pat žmonės su negale laikyti kažkokioje paralelinėje darbo rinkoje, nes jie turi labai daug ką pasiūlyti. Mes turime užtikrinti jiems galimybę patekti į pirminę darbo rinką. Egzistuoja juk skirtingi darbai toje pirminėje rinkoje. Mano nuomonė, pranešimas galėtų būti sprendžiančios dalykus labai vertingas. Dar vienas pastebėjimas dėl mobilumo. Aš esu transporto komiteto narė, ten kalbame apie keliaivių teisės autobusuose kitame transporte, apie žmonės su negale. Miesto transporte ne visuomet užma, įmanom užtikrinti mobilumą, bet turime ieškoti sprendimų, galvodami, kaip žmonės galėtų patekti į darbo rinką. Dėkuoju dabar ponas Kristinsen. Labai ačiū už e, pasisakymus šią svarbę temą. Niekas nebejoja, kad dabartinės krizės akivaizdoje pirmiausia nukenčia labiausiai pažeidžiami. Būtent dėl to reikia pažiūrėti 8-9-10 metų statistiką ir pamatysime, kad iš tikrųjų darbo rinkoje pirmiausia neteko vietos neįgalų žmonės. Jie labiausiai nukentėjo per pastaruosius keletą metų. Nemanau, kad galėtume rasti vieną ar modelį ar vieną sprendimą visoms valstybėms narėms, kadangi egzistuoja skirtinga situacija, taip pat ir ne vienodai yra integruoti neįgalus asmenys į darbo rinką. Aš manau, kad mes pernelik daug galbūt akcentuojame taip vadinamai flexicurity. security Taip, reikia daug lankstumo. Pirmiausia, užtikrinant reintegraciją neįgalaus žmogaus darbo rinkoje. Bet reikia ir aktyvios e, darbo rinkos politikos. Tai yra pats svarbiausias dalykas, ne tiek flexicurity dalykai. Reikia klausti savęs, kokie yra rinkos, darbo rinkos poreikiai ir e, kuo gali pasiūlyti skirtingi neįgalus žmonės. Būtent e, tai yra svarbu. Gera, aktyvi darbo rinkos politika yra ypatingai svarbus dalykas. Jeigu pažiūrėsime į darbo rinką Danijoje, jeigu e, esi bedarbis, tai tau taikomas Arba jeigu tu esi neįgalus, tai egzistuoja tam tikros sistemos, kurios leidžia neįgaliam žmogui dirbti ne visą darbo dieną. Taigi dar pakartosiu, reikia aktyvios darbo politikos, kuris leistų mm, susitikti dviems kraštinumams darbo rinkai ir neįgaliam asmeniui. Tiek please. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mm, ja chciałabym zwrócić uwagę. Ponia Jezlowiecka. Dėkoju, pirmininkė. Reikia kalbėti apie negaliuosius. Jie, kaip ir kiti žmonės, nori būti konkurencingi darbo rinkoje, nori e, dalyvauti testinėme mokyme reikia pasinaudoti socialinio fondo e, lėšomis. Mano valstybėje, Varšuvoje, buvo suorganizuotas specialus forumas. Buvo kalbama apie tai, kad ne visi neįgalus gali pasinaudoti socialinio fondo lėšomis taip, kaip iš tikrųjų teoriškai būtų galima. Todėl, kad dažnai nepakankamai gerai yra parengiami projektai, kad jie gautų finansavimą iš šio fondo. Reikia galvoti apie tai, kiek, pavyzdžiui, rengiant tokius projektus, kiek reikėtų parengti neįgalų asmenį, apmokyti uh, Reikia galvoti, kad reikia įrengti specialias sales, specialias patalpas, taip pat reikia nepamiršti transporto priemonių. Reikia atsiminti, kad socialinis fondas e, yra skirtas padėti žmogoms, žmonėms pakliūti į darbo rinką, sudaryti lengvesnės patekimo sąlygas. Ačiū. Pone Kornelisen. Dėkui, pirmininkė. Prieš patekdama į Europos parlamentą aš buvau e, Niderlandų antidiskriminacinės tarnybos direktorė. Dažnai sulaukdavau nusiskundimų iš neįgalių žmonių, kurie, kuriems buvo atsakyta e, kai jie kreipdavosi dėl įdarbinimo. Darbdaviai pasakydavo, kad neįmanoma jų įdarbinti, negali dirbti, pavyzdžiui, vaikų darželį, jeigu esi neįgalus, ar bibliotekoje. Ir kai pradėdavo, pradėdavome nagrinėti skundus, na, visuomet pabrėždavome, kad egzistuoja antidiskriminaciniai teisės aktai, kurie galioja visoje Europoje. Mes turime kalbėti daugiau apie darbdavių atsakomybę. Antidiskriminaciniai teisės aktai turi būti panaudoti tam, kad jie būtų priversti elgtis geriau ir esant reikalų reikia kreiptis į teismą. Mes turime jiems primiktinai sakyti, kad egzistuoja ir pozityvių aspektų, jeigu daugiau dėmesio bus kreipiama į neįgaliųjų įdarbinimą. Reikia galvoti, kaip padaryti darbo vietą kur kas patrauklesnė. Europa turi skatinti tokias mintis ir praktiką ir užtikrinti, kad antidiskriminaciniai statymai būtų įgyvendinami kur kas geriau. Turi, turi visi žinoti, kad net ir neįgalus žmogus gali dirbti beveik viską, tik tai reikia, kad kai kas būtų, kad aplinka būtų pritaikyta geriau. Ko jau panašu, kad daugiau norinčių pasakyti nėra, taigi Žodį vėl suteiksiu ataskaitos autoriams, ponui Kenzija ir poniai Barbarai Vandevėgė. Ačiū už galimybę atsakyti į klausimus, sureaguoti į pasisakymus. Pirmiausia, nuo panos, ponios Lins pastabų pradėsiu dėl apibrieščių. Rezoliucija 2006 metais jūs patvirtinote ir jūs buvote autorė, ponia Lislin, kur kalbama apie tai, kad reikalinga, reikalinga bendra europinė apibrieštis. Taigi visą tai vyko prieš keturis metus ir mes visiškai jums pritarėme. Panašu, kad trūksta politikos konvergencijos. Ir kalbant apie laisvą asmenų su negale judėjimą, labai svarbu, kad tie asmenys galėtų laisvai keliauti iš vienos valstybės į kitą. Tačiau dėja kol kas taip nėra, dėl to, kad e, tie žmonės nėra vienodai traktuojami ir jiems nėra taikomi bendri kriterijai visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes visiškai pritarėme jūsų minčiai. Esate teisi, Junktinių tautų konvencija galėtų tapti pagrindu. Ir apie tai turėtumėme kalbėtis e, platesnėme kontekste. Viena vertus tai yra žmogiškasis faktorius. Re, ka, tai reiškia, kad žmonės su negale turi tas pačias teisės ir galimybės. Na, o kita vertus, ekonominė prasme, juk galima padidinti užimtumo mastus. Ir kaip matėme, neįgaliųjų integracija į darbo rinką yra esminis dalykas nes tokiu būdu skurdo rizika sumažėja. Ir čia yra labai aiškus santykis tarp tų dalykų. Kitas dalykas. Mes neteigiame, kad kvotos yra negatyvus dalykus, dalykas priešingai. Tačiau mes e, atlikdami e, tuos tyrimus pastebėjome, kad didelė dauguma darbo vietų yra tokie pavieniai darbai, kurie nereikalauja ypatingų įgūdžių. Tai faktiškai yra tokie na, simboliniai darbai. Ir apmaudu, kad taip yra. Kai tuo tarpu mes pasisakytumėme už veiklos priemonių, uh, apjungimą, įvairovę, socialinę atitinkamą sistemą, kad būtų galima už, gyventi padariomis sąlygomis. Taip pat pritartumėme lankščioms užimtumo schemoms. Ir kaip sakė ponė Lislin, svarbu, kad neįgaliai galėtų daryti pasirinkimus, kad galėtų įsitraukti į darbo rinką, kad jie nebūtų diskriminuojami, kad jiems nekiltų uh, pavojus dirbti tik tai nepilnu etatu, ne visą darbo dieną. Dar vienas dalykas, kas buvo pasakyta dėl to, kaip būtų galima permastyti dabartinę poziciją. Lygios teisės reiškia lygias galimybes. Na, akivaizdu, kad reikia pertvarkyti senąjį modelį. Ir tą neįgalumo pašalpą ir pašalpos gavėją, kaip, na, pagyvenusi darbininką atliekantį labai paprastą rankinį darbą, kad, na, tas įsivaizdavimas pasikeistų, nes akivaizdu, kad tai nėra tipinis neįgalus asmuo. Dabar daug neįgalių matome tarp jaunimo ir reikia daugiau dėmesio skirti darbo gebėjimams, o ne negalioms, kaip kad yra Danijoje. Taigi mes manome, kad Danijos pavyzdys tikriausiai yra geriausios praktikos pavyzdys šiuo klausimu. Dar vienas klausimas, komentaras dėl duomenų apie krizę. Reiktų, aišku, kantriai palaukti, kadangi duomenys e, ir kiek krizė juos pakeitė, kiek krizė pakeitė socialinę neįgaliųjų padėtį, 2008, nuo 2008 iki 2011 metų kovo. Štai toks laikotarpis bus įvertintas ir tuomet mes gausime konkretesnius duomenis, taigi reiks palaukti. Na, o dėl prieigos prieinamumo ir tolesnių diskusijų dėl kvotų aš dar norėčiau žodį suteikti Barbarai, kolegijai savo. Dėl prieigos prie darbo rinkos aš sutinku su panelin, kad mums reikia pakoreguoti darbo vietas, darbo sąlygas ir taip pat reikalauti, kad žmonės galėtų atvykti į darbo vietą, pakoreguoti viešojo transporto sistemas. Na ir lankstus darbas reiškia ir nuotolinį darbą, pritaikytą darbą. Taigi Tai aišku ypatingai, lab, ypatingai svarbu, kad negalėjai patektų į darbo vietas, pertvarkius viešojo transporto sistemą. Taip pat reikia numatyti jiems galimybės dirbti iš namų arba dirbti nuotoliniu būdu. Ačiū. Dėkoju. Aš manau, kad jūs atsakėte į daugumą iškeltų klausimų. Nebent dar yra manančiųjų, kad e, nepakankamai buvo atsakyta į kokį tai klausimą. Aš manau, kad jūs puikiai padirbėjote ir aš jums labai už atliktą studiją. Dėkoju, kad atvykote šiandieną ir pasikalbėjote su mumis. Mums tai buvo labai naudinga. Na, o dabar perduosiu žodį pirmininkiai poniai Berez. Mėly kolegos, laba diena, dėkoju ponė vicepirmininkiai už tai, kad į mane pavadavo. Dirbau Kozako susitikime. Na ir dabar norėčiau perėti iškart prie aštuntojo darbos arkės punkto. Pane Karima Dėly e, pristatys savo nuomonės projektą apie tekstą, kuris yra aptariamas kultūros komitete būtent apie kultūros ir e, kūrybos industrijos potencialo panaudojimą. Prašau, ponia pranešė, žodis jums. Mėly kolegos, norėčiau pristatyti savo pranešimą, e, kurio pavadinimas yra kultūrinio ir kūrybinės pramonės potencialo panaudojimas. Na ir Šį savaitgalį st daug studentų, kurie dirbo neužtikrintomis darbo sąlygomis, dirbo pastate, kuris nebuvo, kuriame nebuvo gyvenama 40 metų. Vokėzų aikštėje Paryžiuje tai vyko. Taigi tai yra labai toks svarbus įvykis šiais metais kovojant su skurdu ir atskirtimi. Taigi šis kreipimasis, kuris dabar yra išsakomas Briuselėje, tikiuosi, kad jis bus iškirstas visų valstybių ir kad mūsų studentai galiausiai bus padoriai apgyvendinti. Taigi aš manau, kad reikia parodyti solidarumą ir sureaguoti į tai, kas vyksta. Na dabar kalbant apie kūrybinę pramonę krūtinės pramonės šakas. Tai yra komisijos e, žaliosios knygos, knygos dalis, potencialas, kaip būtų galima kurti darbo vietas ir jis yra akcentuojamas strategijoje 2020. Na ir dėl šios priežasties aš manau, kad mūsų užimtumo socialinių reikalų komitetas gali irgi puikiai įsitraukti į šias diskusijas. Kultūros, kūrybingumo sektorius yra tas sektorius, kur yra daug įvairovės, įvairių darbo metodų. Na ir dėl šios priežasties darbuotojai susiduria su labai nesaugom, nesaugom, saugiomis, neužtikrintomis darbo sąlygomis. Ir mes e, primiktinai reikalaujame, kad skirtumai būtų nugalimi šiame sektoriuje. Ne tik ekonominiai, bet ir prieigos prie, prie išmokų. yra savanorių, mėgėjų šioje srityje. Taigi reikia visą tai apjungti, apvienyti, kad e, tas kūrybingumo, kūrybingumo sektorija būtų solidarumo. Tai yra svarbiausias veiksnys, laikantis žmogaus teisų, pagrindinių teisų, ypatingai rūpinantis tais, kurie nėra pažeidžiamiausia ar dėl socialinio statuso, ar dėl to, kad yra mažuma. Na ir mobilumas, mainai yra labai svarbu Europoje, dėl to mes skatiname mobilumo iniciatyvas. Kalbant apie jaunus kūrėjus ir turime atsisakyti mobilumo kliūčių ne tik ES, bet ir kai yra keliaujama iš ES į trečiasias valstybės. Taigi labai svarbu kalbėti ir apie švietimą, ir apie mokymą visą gyvenimą, kalbėti apie skaitmeninės technologijas ir tų kompetencijų pripažinimą. Na ir aš norėčiau pažymėti, kad labai svarbu užtikrinti visiems darbuotojams, ypatingai menininkams, kuriejams, visiems e, tie, kurie užtikrina kultūrinę Europos įvairovę, kad visi jie galėtų pasidžiaugti atitinkamą socialinę apsaugą, e, bedarbystės pašalpomis, draudimu darbo, draudimu darbo vietoje ir kitomis priemonėmis. Ir konkrečiai, pažiūrėjau, motinystės atostogomis, apie ką kalbėjome praeitą savaitę per plenarinį posėdį. Na, iki lapkričio 10 dienos jūs galėsite pateikti pakeitimus ir aš lauksiu labai savo nuomoniai pakeitimų. Na, o po to, ponė pirmininkė, e, pirmininkė ponė, ponė pranešėjai, pirmininkė pristatys e, darbo grafikus. Aš lauksiu jūsų pakeitimų tuomet. Puiku. Pirmininkė, ačiū. Na, tiesiog reikia gerbti vieniems e, kitų vaidmenius ir darbus. Na, dabar turime kolegų, kurie nori pasakyti. On va commencer par le Stanbook. Vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Stenk. Ačiū, Stanbe. Stanbe. Ačiū, ponė pirmininkė. Kultūrinės, kultūros e, kūrybinė e, pramonė, Europo, kultūra kūrybinė pramonė Europos Sąjungoje yra didžiulė, didžiulis sektorius ir šioje srityje Europoje matėme nemažai augimo. Dėl to manau, kad e, labai laiku yra svarstami šie klausimai žaliojoje knygoje. Taip pat susiklošiusi situacija verčia mus e, apsvarstyti ir socialinius šios politikos aspektus. Komisijos žalioji knyga labai konkrečiai susitelkė ties esminiais dalykais. Pane Deli teisingai teigia, kad mm, reikia daug dėmesio skirti neligybės apraiškoms. Taigi dėkoju, kad atkreipėte dėmesį į kovą su diskriminacija ir socialinę apsaugą, socialinį draudimą. Na ir mūsų pakeitimuose daugiausia dėmesio ir bus skiriama šioms rytims. Socialinis draudimas, socialinė apsauga, taipogi didesnė parama labai smulkioms įmonėms ir paprast, paprastesnė procedūra gauti ES finansavimą e, kultūrinėms programoms. Ačiū. Ponas Benamies. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Na, tam tikrai aspektai buvo akcentuojami labiau nei kiti. Na, aš norėčiau pakalbėti apie potencialą tai yra tas darbo sektorius, kuris nėra vertinamas kaip neužtikrinta darbo sektorius. Tai yra meniškas e, sektorius. Ir pavyzdžiui, na, spektaklių apšvietėjai, technikai irgi patenka į šį sektorių. Taigi yra labai daug įvairių profesijų. Daug, daugiau negu kad pradžioje buvo manoma. Na ir Taip pat norėčiau daug dėmesio skirti laisvam judėjimui, kad kuo daugiau menininkų, atlikėjų galėtų keliauti. Labai svarbu, kad būtų galimybė nuveikti vieną ar kitą valstybę. Dabar to padaryti neįmanoma. Kartais E, dėl tam tikrų vizų apribojimų. Aš nekalbu apie menininkų judėjimą ES, bet e, menininkų iš Afrikos valstybių, Turkijos atvykimą į ES, kuriems yra sunku atvykti ir pristatyti savo kūrinius ir, ir taip toliau. Taigi aš norėčiau daugiau dėmesio skirti tam, kad men, me, kūrybinėme sektoriuje labai svarbu, kad e, būtų į tai atkreipiamas dėmesys Viduržėmio jūros e, regiono sąjungoje, ar, ar tai būtų kitose situacijose. Labai svarbu, kad menininkai galėtų laisvai keliauti. Sì, eh, ringrazio la mm, relatrice, anche soltanto io sono un relatore. Noriu padėkoti pranešėjai. E, manau, kad labai svarbu šiame komitete įvertinti socialinius aspektus ir visą situaciją, kur yra susijusi su kultūros bei kūrybos sektoriaus darbuotojais. Mes privalome prisiminti, kad šis sektorius taip pat yra svarbus ir socialiniai ekonomikai. Uh, Šis rytis. Na, šis rytis iš tiek gali mums daug duoti, jį gali padėti užtikrinti bendradarbiavimą. Mes privalome skirti didesnį dėmesį įvairioms smulkmenoms. Kalbu ir apie producerių darbą. Uh, Žinoma, kad šis, šis sektorius, žinoma, skiriasi nuo tradicinių, kitų tradicinių sektorių, todėl jam reikėtų ir taikyti galbūt netokį tradicinį požiūrį. Kaip pranešė ir, ir teigia, svarbu užtikrinti socialinės šio sektoriaus darbuotojų garantijas ir plačiau pažiūrėti į šį sektorių. Kultūrinis turizmas mados bei dizaino srityse. Uh, ir geros skonio industrija, netgi kaip kai kur tai vadinama, e, padeda užtikrinti e, kūrybingumo bei kultūros e, sąveiką, sąjungą. Ir galbūt šitas rytis kai kam atrodo iš tiesų siauresnė nei ji yra ir, ir iš tiesų galima kalbėti apie gerokai platesnę e, veiklos sritį, darbų sritį šioje srityje. Ir dauguma šios, šiame sektoriuje dirbančių žmonių yra iš ties labai aukštą kvalifikaciją turintys e, asmenys. Manau, kad nepakankamai dėmesio skirta šioje žalioje knygoje e, e, kraštovaizdžio paveldui ir žmonėms, kurie yra susijęs su būtent šias sritimi. Manau, kad reikėtų skirti didesnį dėmesį šių žmonių kvalifikacijai kadangi šiuo metu atrodo, kad šią sritį reglamentuoja tik tai padirki e, nacionaliniai e, įstatymai bei taisyklės. Kalbant apie e, mobilumą, menininkų mobilumą, na, tok, Europos Sąjunga yra prisėmusi tokius įsipareigojimus, bet atrodo nelabai jų laikėsi menininkams turėtų būti sudalytas sąlygos laisvai judėti. Ir siūlau, net nebejoju, kad apie tai bus aptariama kultūros komitete, tačiau vis tiek siūlau, tarkim, pavyzdžiui, kad leidėjai. E, e, tarkim, e, audio vizualinių e, mm, kūrinių leidėjai, kad juos būtų galima įsigyti knygynuose. At, reikėtų atverti didesnės galimybės jų bendradarbiavimui. Kalbant apie autorių teisės, žinome, kad tai yra tema, ties kurią mes jau priėmėme rezoliuciją, tačiau e, honorarų mokėjimas kūrėjams taip pat turėtų būti paminėtas, nes tai yra vienintelis būdas, kuriuo menininkai uh, yra įvertinami. Jie dirba labai e, neužtikrintomis sąlygomis ir aš visiškai sutinku su pranešėja, kad privalome užtikrinti tinkamas social, tinkamą socialinę šių darbuotojų apsaugą. Pone Harkin ir tada ponas Baltazar. Deja, šešėlinį pranešėją negalėjo čia būti, tačiau aš norėčiau pasisakyti jo vardu. Visų pirma, jis norėjo padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę ir jis iš tiesų labai pritarė. Ja, ir tiesiog norėtų pa, pasiūlyti keletą papildymų, kad būtų skirtas didesnis dėmesys e, ekonominiam aspektui ir pasiūlyti keletą pakeitimų. Dėl pirmo e, skyriaus siūloma kad būtų padaryti tam tikri pakeitimai socialinėse sistemose valstybėse narėse, kad būtų užtikrintas didesnis socialinis e, kūrybos bei kultūros sektoriaus darbuotojų e, saugumas. Taip pat nepriklausomi, pusiau nepriklausomi kūrybinio sektoriaus darbuotojai dažnai yra supriešinami su tradicinių sektorių darbuotojais. Svarbu, kad nebūtų kuriama jokių papildomų kliūčių e, kūrybingumui, e, būtent šios sektoriaus e, darbuotojų kūrybingumui. Šis sektorius taip pat turi didžiulę naudą ekonomikai ir svarbu su, suteikti jam tinkamą svarbą. Taip pat šis sektorius turi didžiulį potencialą darbo vietų kūrimui Taip pat norima pasiūlyti keletą pakeitimų dėl mano minėtų punktų. Taip pat e, šio, šiame sektorė dažnai dirbantis. Šiame sektorė dirbantys žmonės dažnai neturi aukštojo išsilavinimo. Taigi šiuo atžvilgiu jis mano, kad e, e, pagrindiniai verslo principai turi būti žinomi vis, visiems šiame sektorėje dirbantiems žmonėms, turi būti prieinami. Taip pat buvo minima, kad kaip ir praėjusio, praėjusio kalbėtojo kalboje, kad šio sektorio darbuotojai susidarė su įvairiomis grėsmėmis. Galbūt reikėtų užtikrinti palankesnius mokesčius šioje srityje dirbantiems žmonėms esu įsitikinęs, kad taip pat reikia, įsitikinusi, kad reikėtų atsižvelgti ir į įgūdžius bei įgūdžių vertinimo mm, sistemų suderinamumą. Taip pat reikėtų ir plačiau pakalbėti apie e, mm, skaitmeninę darbo tvarkę ir įvairius su tuo susijusius įgūdžius. Dabar žodis ponui. Ačiū, mi congratulo. Baldesari. Dėkoju, pirmininkė, aš taip pat pritariu. Sesione di oggi E, e, pritariu ir e, sveikinu pranešėją atliktų darbų. Jau girdėjome didelių ekspertų nuomonės apie kovą su nedarbo, nedarbu ir manau, kad šiame sektoriuje iš tiesų glūdi didžiulis potencialas. kuris taip pat galėtų padėti nugalėti nedarbo, nedarbo krizę ir, ir sukurti naujų darbo vietų. Manau, kad į tekstą reikėtų įtraukti keletą papildomų dalykų. Reikėtų sustiprinti strategijos. Eh, sustiprinti strategijas siekiant pagerinti sąlygas šiame sektorėje. E, privalome konkrečiau apsispręsti, kaip norime pasiekti užsibrieštų tikslų. E, tai kalbama ir apie inovacijas ir apie e, finansinės priemonės šiam sektoriui šiam sektoriu reikia sutikti, suteikti tam tikrų priemonių, instrumentų. Šis sektorius taip pat yra susijęs ir su naujausiamis technologijomis, ir, ir su investicijomis, kurios duoda, gra, kurios duoda hmm, gražą, suteikia gražą iškart. Aš taip pat manau, remdamasis ankstesnių kalbėtojų nuomonėmis, uh, però di una ribadita eh, in... Turime sukurti stra... strategiją, kaip suderinti intelektinės nuosavybės e, teisės e, bei e, tam tikrus veiklos modelius. Privalome užtikrinti tinkamas socialinės rūpybos, socialin, gerovės sąlygas šio, darbuotojų, šio sektoriaus darbuotojams. E, jų e, darbe yra tam tikrų spragų ir dėl to yra galbūt E, jiems yra gan, gan sudėtinga e, mokėti reguliarias įmokas į, tarkim, socialinio draudimo sistemas. Keletas pastabų. Jūs, jūs sakote, kad e, reikia keisti valstybių narių socialinės sistemas. Tačiau norėčiau paklausti, kaip jūs vizuojate, kaip tą galima padaryti. Na, tai iš tiesų tikrai nėra mūsų kompetencijos sritis. Treč, trečiasis skirsnis, kur kalbama apie pasikeitimą e, tarp ES menininkų ir pasikeitimą menininkų pasikeitimas ne ES šalyse. Manau, kad ypač įdomus būtų ne ES e, šalių menininkų pasikeitimas. E, kai kai kas teigia, kad turėtų būti tam tikra kvotų sistema, ypač kalbant apie ne ES šalių menininkus. Tačiau nesu tikra, kad ten buvo paminėtos e, ne ES šalis. Manau, kad ES šalių mastu visiškai teisinga taikyti laisvo judėjimo principą, tačiau nesu tikra dėl ne ES e, šalių. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš tuomet pati padarysiu keletą pastebėjimų. Manau, kad komisijos komunikate e, plačiai aptariami kūrybiniai, kultūriniai darbuotojai, šis sektorius. Kalbama apie e, jų įnašą į sektorių ir tam tikrą prasme atitinkamą pramonės sektorių. Svarbiausias dalykas iš mūsų perspektyvos žiūrint, koks čia yra darbo vietų kūrimo potencialas. Manau, kad pavyks rasti kompromisą su pranešėjais, kad galėtume išspręsti šios klausimus prieš perėdami prie neligybės klausimų. Daug kas paminėjo šios klausimus. Nežinau, kur link nuves komisijos komunikatas, bet reikia pasinaudoti iki šiol nepripažintų potencialų, galbūt reikėtų strategijos, kaip uh, užtikrinti daugiau darbo vietų šioje srityje kalbame apie talentą žmonių, kurie yra ES piliečiai arba gyventojai. Man regis, kad šią mintį reikėtų susijęti su tuo, kas buvo pasakyta apie išėjimo e, iš krizės strategiją ir potencialą, kuris egzistuoja naujovių, inovacijų srityje. Naujovės ir kūrybiškumas yra tarpusavėje labai susivę dalykai ir tai galėtų turėti tam tikro daugiklio e, labai svarbu vaidmenį. O tai mums e, ganėtų būti įdomu. Europoje žinome daug sėkmės istorijų, mums jų reikia. Nežinau, kodėl iki šiol nepasinaudojame plačiau galimybėmis. Nežinau, kodėl man ateina į galvą Lego. Bet tai tam tikra koncepcija, mintis kuri išsiplėtojo į labai rimtą pramonės e, sritį. Mes turime suderinti savo mintis dėl šio pasiūlymo, kuris atitiktų kitų komitetų nuomonę. Žinau, ką reiškia nuomonės projektas, žinau, kad mus tai riboja, bet iš e, ekonominio socialinio uh, požiūrio taško, žiūrime į labai konkrečią sritį. Prieš perinant prie socialinės apsaugos sistemų detalių, galvokime galbūt plačiau. Norime, kad kūrybinėje srityje, kultūrinėje srityje darbo vietos būtų plėtojamos, bet tuo pačiu metu turime žinoti, kad E, šioje srityje sudaroma daug laikinų sutarčių. Ir to nepam reikėtų pamiršti, galvojant apie darbo sąlygas ir socialinę apsaugą. Manau, labai gerai yra tai, kad Europos parlamentas ėmėsi šios iniciatyvos ir tikiuosi, kad galbūt pavyks įgyvendinti bandomai pro projektą šioje srityje. Turime pasinaudoti egzistuojančią dinamiką. Jeigu e, niekas neturi pastabų, tai eisim toliau, tačiau ponia Moran dar nori pasakyti keletą žodžių. Aš prie diskusijos prisijungiau šiek tiek pavėlavusi, tačiau išklausiau jūsų analizę ir sutikčiau su daug kuo, ką jūs, sak, daug kuo, ką jūs sakėte. Pirmas dalykas - nestabilumas, darbo vietų nestabilumas, nes kai kurie darbai yra labai trumpalaikiai. Ir vėl grįžtame prie sutarčių. Uh, klausimo. Daugai žmonių yra pasamdomi tam tikro projekto trukmiai. Turime suprasti, kad tai yra labai skirtinga nuo įprastinių e, darbų. Dar vienas dalykas, kuris siejasi su pirmu ir ketvirtu, trečiu ir ketvirtu punktais Reikia derinti įgūdžius, kurie visiškai kitokie negu įprasti. Tai yra susiję su konceptualizavimu, kūryba. Taip pat e, reikia kitokių įgūdžių, kurie išryškintų meninę tam tikro darbo vertę. Manau, kad būtų labai naudinga jeigu mes tekste atspindėtume tai, jeigu nieko nepakeisime, tai tik tai paminėsime kai kurios dalykus paviršutiniškai, bet kalbame juk ir apie mokymą, kaip kad ketvirtame punkte bei apie naują mokymo koncepciją per naujus, pasitelkiant naujas mokymo galimybės. Egzistuoja techninių dalykų, kurių šiandien, tiksliau, kai kurių dalykų šiandien dar nėra, jos reikia sukurti ir jie būtų labai naudingi. Taigi turime užtikrinti ryšį tarp konceptualiųjų dalykų iš vienos pusės ir uh, kitos pusės, kuri susijusi labiau su vertės išryškinimu. E, gal galima tą padaryti pasiūlius atitinkamą pakeitimą. Dabar pranešiai žodis. E, mes rengėme nuomonę ir kaip jūs pirmininkė pasakėte, tai mus šiek tiek riboja. Manau, kad E, vienas iš svarbiausių dalykų yra darbo vietos, kurios nebus kitur perkeltos. Tai turi būti išryškinta pranešime. Taip pat atsiranda trečiųjų šalių klausimas. Mano nuomonė, reikės dar nuglūdinti atitinkamas formuotės, kad kalbėtume apie ryškesnius, labiau matomus ryšius su trečiosiomis šalimis. Ir labai lauksiu jūsų pasiūlymų bei pakeitimų. Diskusija baigėsi, dabar darbų kalendorius pranešė jau šiek tiek apie tai pagalbėjo. 25 sausio yra galutinis terminas. Pakeitimų pateikimo terminas spalio 25-26, atsiprašau, lapkričio 10, sako pirmininkė, 12 valanda. Vėliau bus išversti pasiūlymai į kitas kalbas, balsuosime gruodžio antrą. Šiandien darbą baigėme. Visiems gero vakaro, o rytoj susitiksime 9 val. ryte. Nepamirškite balsavimo kortelių.